Ladies and gentlemen. Ponės ir ponė, ponai, labas rytas. Labą rytą. Žinome, kad turime ilgą balsavimą sąrašą, ilgą darbo atvarkę. Turime šį rytą aptarti keletą sudėtingų reikalų ir atsižvelgiant į tai ir po incidentų sekmadienį. Aš norėčiau pradėti posėdį tylos minutę pagerbent žuvusiuosius savaitgalį pamastyti tyloje ir taikoje apie tai, kaip mes gyvename. Thank you. And I'm sure we all send our deepest sorrow and condolences to the... Aš pasistengsiu, kad mūsų užuojauta žuvusių šeimoms būtų tinkamai pasiūsta. Pirmasis darbo tvarkės punktas šiandieną yra balsavimas dėl direktyvos dėl prospekto. Ir iš karto pradėsime balsuoti. Taigi Pirmasis 42 pakeitimai, tapatus kas už, prieš, pasitikriname. Priimta. Taigi, e, trečias pakeitimas, antra dalis už, prieš, antroji trečiojo pakeitimo dalis, kas už prieš susilaiko regis priimta, 44 už prieš susilaiko priimta, ketvirtas ir penktasis už prieš susilaiko pritarta penktasis pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš atkrenta. Ne, atsiprašau. Part. In favor. Už prieš susilaiko atkrenta. 49 už prieš susilaiko atkrenta. Šeštasis už prieš susilaiko pritarta. B kompromisinis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 59 kas už, prieš susilaiko atkrenta, 8 kas už, kas prieš, kas susilaiko atkrenta, 60 už, prieš susilaiko atkrenta, 9 už, prieš susilaiko atkrenta, 61. E, C kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Už pirmąją dalį balsavome. Antroji dalis. Papildant žodžiais all having a denomination of at least 100,000 už, prieš susilaiko pritarta. Taigi, 63 už, prieš pasitikriname. Past. Pritarta. D kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. Keturioliktasis už, prieš, susilaiko pritarta. Penkioliktas už, prieš, susilaiko Pasitikriname. Past. Six. Pritarta. 67 už, prieš susilaiko. Pritarta 68 už, prieš susilaiko atkrenta E kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 73 už prieš susilaiko. Atsiprašau, F kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 73 už, prieš susilaiko atkrenta, 74 už, prieš susilaiko atkrenta, 18 už, prieš susilaiko atkrenta, 19 už, prieš susilaiko pritarta. G kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 79 už prieš susilaiko atkrenta 85 už prieš susilaiko pritarta 86 už ne 87 kas už prieš susilaiko atkrenta 88 už prieš susilaiko pritarta 90 už prieš susilaiko pasitikriname 90 falls. 90 krito, 91 už, prieš, susilaiko, atkrenta. 92 už, prieš, susilaiko, atkrenta. 94 už, prieš, susilaiko, pritarta. 95 už, prieš, susilaiko, atkrenta. 96 už, prieš susilaiko pritarta 27 už, prieš susilaiko pritarta 28 už, prieš susilaiko atkrenta kompromisas H, už, prieš susilaiko pritarta 102 už, prieš susilaiko pasitikriname. Pritarta. 103 už, prieš kompromisus tikrinamės. Pritarta. 104 už, prieš susilaiko atkrenta. 22 už, prieš susilaiko pritarta. 23 už, pri, 23 už, prieš susilaiko pritarta. 24 už, prieš susilaiko pritarta. 25 dalimis dėl pirmosios už, prieš susilaiko pritarta, antroji dalis už, prieš susilaiko pritarta, pirmasis už, prieš susilaiko pritarta, A kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 28 už, prieš susilaiko atkrenta, 29 už, prieš susilaiko Atkrenta 30 už prieš susilaiko. Pritarta 31 už prieš susilaiko. Atkrenta 32 už prieš susilaiko. Pritarta 33 už prieš susilaiko. Pritarta 34 už prieš susilaiko. Pritarta antrasis už prieš E, antras 36 už prieš susilaiko pritarta, 37 už prieš susilaiko pritarta, 38 už prieš susilaiko pasitikriname. Atkrito. 39 už prieš susilaiko pritarta atkrenta. 40 tai už, prieš susilaiko atkrenta. Dėl visos nuomonės dabar balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavo? Pritarta. Dėkoju visiems, kurie puikiai padirbėjo, nors ir e, gal ne vienu balsu buvo balsuota visur, bet buvo daug sutarimų dėl kitų dalių. the outcome of the negotiation. So the next item is the measures to ensure high common Kitas darbo tvarkės punktas - aštas bendras tinklų ir informacijų sistemų saugumo lygis visoje sąjungoje. Rekomendacijos antram svarstymui projekto tvirtinimas. Įsivaizduoju, kad reikės balsuoti elektroniškai. Balsuojame. Dar liko du dokumentai, dėl kurių reikės balsuoti. One more. Who hasn't voted? No? Okay, close. So that's 33 to 1. Congratulations. 33 už vienas prieš. Andrėjas, sveikiname jūs. Dabar dokumentas keliauja į plenarinį posėdį. Reikia pasitikrinti, ar bus pakeitimų plenarinėme posėdėje. Andrės, sveikiname Jūs. Toliau nuomonės projekto tvirtinimas, 17 metų biudžetas įgaliojimai susijęs su trišaliu dialogu. Pirmasis, kas už prieš susilaiko pritarta, kompromisas, pirmasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta, antrasis už prieš susilaiko pritarta, aštuntasis už prieš susilaiko pritarta, trečia Pasitikriname. Atkrito. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Dvyliktasis už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Tryliktasis už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Septynioliktas už, prieš susilaiko pritarta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Ir dabar balsuojame dėl visos nuomonės. Go. Thank you very much. Labai ačiū. Taigi, priimta. Didelė balsų dauguma. Ačiū, Lysa. Kur tarodai dabar? Sisai. Bene, proseguiamo i lavori della Commissione. Prego. Puiku, tada tęsime mūsų komiteto darbą. Norėčiau uh, paprašyti tiek šiek tiek drausmės ir tylos. Pereisime prie siūlomos direktyvos. 91.477 e, dėl ginklų įsigijimo ir laikymo pranešėja Viki Ford, ji yra mūsų pirmininkė. Šiandien aptarsime kompromisinius pasiūlymus pakeitimams. Pasiekti 147 pakeitimai, turbūt žinote, 93 e, yra 903. E, iš viso e, buvo gauti su kitų komitetų. E, pasiūlymais. Pranešė Viki Ford pirmiausia jos pristatys. Dabar aš iškart suteiksiu žodį jai, o paskui komisijai. Prašom, pirmininkė, žodis jums. Labai ačiū. Aš žinau, kad daug kas šį posėdį e, stebi kitose vietose negu ši salė, nes iš išorės mes e, pajutome labai didelį susidomėjimą šią temą, gavome daug įvairiausių pranešimų. Todėl aš pirmiausia noriu priminti, kodėl mes šią temą nagrinėjame. Žinoma, mes e, turime bendrą Europos ginklų direktyvą, kuri galioja jau daugiau negu 25 metus. Po Paryžiaus išpulių tapo akivaizdu, kad e, egzistuoja spragų įstatymuose, ypač kai kalbam apie backfiring e, ginklus ir kitus panašius, kurių buvo rasta daug, ypač Junktinėje karalystėje. E, tai yra pagrindinė priežastis, kodėl Europos komisija nusprendė teikti pasiūlymą e, naujiems, e, naujam dokumentui ir visai teisingai darome, kad bandome išanalizuoti egzistuojančias spragas ir jas pašalinti. Pirmasis komisijos teksto variantas buvo labai prastai parengtas ir um, buvo iškilę nemažai uh, nepatenkinamų ar nemažai būkštavimų uh, teisėtiems ginklų turėtojams. Aš noriu padėkoti kolegoms už tai, kad buvo pateikta tiek daug naudingų e, pakeitimų. Ir aš norėčiau paaiškinti, kodėl mes rekomendavome steigti, kompro, kurti kompromisus ir aš siūlysiu dabar juos pateikti ir dabar galim visi aptarti, kaip dėl jų balsuoti. Dar kartą noriu padėkoti visoms frakcijoms, kurios yra pateikusios pakeitimų raštu apie šios kompromisus. Visų pirma, dėl garsiniais šoviniais saudančių ginklų. Labai didelė dauguma E, sakė, kad ginklai, kurie pakeisti į tokius ginklus, turėtų būti e, draudžiami laisvai priekybai, jie gali būti parduodami tik žmonėms turintiems leidimus. Antras dalykas, turime pasirūpinti, kad asmenys, e, kurie kelia pavojų savo arba kitiems, negautų leidimų turėti šaunamą į ginklą. Toks leidimas jiems neturi būti išduodamas, toks įstatymas. Todėl kiekviena valstybė turėtų sukurti sistemą tą užtikrinančią. Aš siūlau, kad pačios valstybės nuspręstų, ar joms reikia nuolatinės sistemos, ar jos sukurs laikinas sistemas tam tikriems etapams, bet svarbu, kad vienokia ir kitokia sistema egzistuotų. Ir paskui turėsim balsuoti, ar ta sistema turi apimti sveikatos patikrinimą, turi iškelti reikalavimą pasitikrinti sveikatą. Jeigu asmeniu yra uždrausta gauti leidimą vienoje valstybėje, tai kitos valstybės administracija turėtų be problemo apie tai sužinoti. E, jeigu uždraudžiama vienam asmeniu turėti šaunamąjį ginklą vienoje valstybėje, tai kitoje valstybėje valdžios įstaigos turėtų apie tai žinoti be jokių sunkumų. Todėl mes siūlome, kad turėtų būti žymiai geriau keičiamas informacija E, arba turime sukurti automatinę keitimo informaciją sistemą arba kontaktinių punktų sistemą. Taip visa Europa e, jau susistipresnė, jeigu geriau keisimėmis informaciją. Be to buvo tvirtai sutarta, kad reikia kelti naujų reikalavimų saugiam ginklų saugojimui. Visos valstybės, su kuriamis aš kalbėjausi, jau turi e, teisės aktų dėl ginklų saugojimo. Uh, Europos lygmenių gal nedaug yra, bet panašu, kad Europos parlamentas labai paremtų tokį saugojimą. Taip pat aš pritariu naujai žymėjimo žymų sistemai. Mes sakome, kad žymos turėtų būti dedamos visiems ant visų surinktų ginklų, o, o um, ir ant atskirų sudedamųjų dalių, kurios yra parduodamos atskirai. Viskas turėtų būti pažymėta. Užtikrinkime, kad uh, priimami teisės aktai būtų praktiškai gyvendinami ir viskas turi būti labai aiškiai parašyta. E, e, net ir mažas, e, maža sudėdamoji dalis šaunamojo ginklo turi būti pažymėta, nors gal ir nelengva bus tą padaryti. Dėl tarpininkų visiškai aišku, kad jiems turi būti leidžiama veikti tik jeigu jų tapatybė yra patvirtinta dėl muziejų ir jų valdytojų bei asmenų turinčių istorinės kolekcijas, istorinius šaudmenis. Mes, aš siūlau, kad pirmiausia, balsuodami turėtume nuspręsti, ar įtraukti direktyvos taikymą apimti muziejus ar ne. Kol kas jie nėra įtraukti. Visų pirma, mes turėsime balsuoti ar ir toliau neįtraukti muziejų. Uh, O po to jau galėsime balsuoti, ar valstybės narės gali išduoti leidimus valstybės narės lygmenių. Taigi balsuosime du kartus atskirai ir skirtingai. E, išimtis suteikiamos valstybių narių turės e, būti suteikiamos tik su sąlyga, kad tie ginklai yra saugiai e, saugomi ir nekelia grėsmės viešai tvarkai. Dabartiniuose teisės aktuose valstybės narės turi galimybę suteikti išimčių Tai yra labai svarbu tokiose, tokioms organizacijoms, e, kaip ginklų žymėjimo tarnybos, balistinės tarnybos ir taip toliau. Mes, aš siūlau, kad e, mm, pakeitimuose būtų numatyta galimybė valstybėms narėms e, pagal šeštą straipsnį ir toliau suteikti išimtis, bet aš manau, kad reikia šiek tiek aiškiau formuluotę parengti. Dėl nacionalinės gynybos E, labai svarbu, kad valstybės narės karinės gynybinės operacijos nenukentėtų, apie tai šiek tiek turim kalbėti, dėl dezaktyvavimo standartų. E, labai techninio pobūdžio pakeitimų yra parengta, reikia labai aiškiai pasakyti, kad šaunamieji ginklai turi būti traktuojami kaip dezaktyvuoti tik tai, jeigu jų iš naujo negalima perdirbti taip, kad jie taptų vėl naudojamais ginklais. Kitaip e, toks šaunamasis ginklas nėra dezaktyvuotas. Išardimas turi būti visiems laikams, jo nebetstatomas dezaktyvavimas turi būti. Dezaktyvavimo reglamento pirmoji dalis e, buvo priimta valstybių narių techninių grupių dar lapkričio mėnesį ir dėl to iškilo daug įgyvendinimo problemų, kadangi nepakako kadangi e, formuluotės buvo nepakankamai aiškios. Todėl dabar prieduose mes siūlome pagerinti įgyvendinimo reglamentą. Jeigu balsuosime už šiuos pakeitimus ir anksčiau negu prasidės trialogas, tai valstybių narių darbo grupės jau patvirtins reglamentus ir kai tai bus padaryta, mes galėsime atsisakyti savo reikalavimų taryboje, nesuprasime, kad valstybių narių darbo grupės tai jau bus išsvarščios. Visą tai reikia išsiaiškinti. Šiame reglamente yra daug techninio pobūdžio problemų. Kai kurios iš jų netgi turės e, padarinių saugumo lygiui. Taip pat pateikėme pasiūlymų, kad dabartiniai dezaktyvavimo standartai turėtų būti peržiūrėti, valstybės narės turėtų sukurti atitinkamus standartus e, dezaktyvavimo pripažinimui. A ir B dalys e, priedo yra labai svarbios, kategor, A ir B kategorijos ginklai yra labai svarbus ir mes turėtume užtikrinti valstybėms narėms galimybę balsuoti atskirai už kiekvieną šaunamojo ginklo rūšį, nusprendžiant, ar ją galima įrašyti į draudžiamų ginklų sąrašą ar ne. Labai tvirtai sutarėme, man atrodo, kad Europos komisijos siūlomas A7 straipsnis yra nepritaikomas e, praktiškai ir e, išorinis vaizdas netitinka, panašumas neti, ne, ne, nėra pakankama e, sąlyga ginklų įtraukti į draudžiamą sąrašą. Iš šį sąrašą mes manime, kad reikėtų e, įrašyti daugiau standartų, pagal kuriuos ginklai galėtų būti įtraukti į ją, ją kategoriją. Aš siūlyčiau, kad mes balsuotume dėl šių pakeitimų kartu. Rimtų problemų kai kuriuose valstybėse narėse iškyla dėl automatinių šaunamųjų ginklų, kurie yra paversti pusiau automatiniais. Saugumo priežasčių e, buvo pateikiama. Buvo sakoma, kad jeigu tokie ginklai bus uždraudžiami valstybėse narėse, e, tai e, pusiau automatiniai ginklai e, bus plačiau naudojami kitais būdais ir dėl to saugumo padėtis dar labiau pablogės. Taigi pirmiausia būtų siūloma uždrausti tuos pusiau automatinius ginklus. Jeigu mes leisime jiems toliau išlikti rinkoje, tai turėsime pateikti pasiūlymą nustatyti pakeitimo konvertavimo standartus, kurie užtikrins, kad e, ginklas pakeistas pusiau automatiniu e, negražinamai, negrįžtamai. Taryba praėjusią savaitę apie tai diskutavo ir labai daug A kategorijos ginklų e, buvo aptarti pagal šaunamąją galę. Aš manau, kad mes turėtumėm dėl to balsuoti, mūsų komitetas turi aiškę poziciją ir dėrybose su taryba mes ją pristatysime. Žinau, kad kol kas dar nepateikėme e, kompromisinių pakeitimų dėl preambulės. Jie atspindės mūsų diskusijas dėl straipsnių. Šis darbas dar nebaigtas. O kol kas mes sutelkėme dėmesį tik į straipsnius, o preambulę aptarsime šiek tiek vėliau. Ačiū. Bene, grazie alla relatrice. Adesso la parola per i gruppi di agli shadow. Dėkuoju pranešėjai. Dabar šešėliniams pranešėjams žodis. Ana Marija, prašau. Dėkuoju Viki pranešėjai. Man tikrai buvo malonu dirbti su jumis ir galiu pritarti siūlomiems kompromisams. Ir taip pat galiu pritarti jūsų pristatymui, tik išgirstam. Noriu priminti kontekstą. Turėjome pirminį komisijos pasiūlymą, kuris buvo nesubalansuotas, neproporcingas ir neadekvatus. Manau, kad su parlamento e, pakeitimais ir balsavimu Libė komitete mes parodėme, kad Europos parlamentas juda tinkama linkme. Ir mes pateikėme pasiūlymų, kurie e, tekstą pakreipė tą linkmę, kad yra stiprinamas saugumas, kovojama su terorizmu, bet jokių būdų nepribojamos žmonių laisvės ar galimybės, tarkim, uh, propaguoti sporto vieną ar kitą rūšį. Jūs priminėte registravimo problemą, keitimas informacija su teisės saugos institucijoms, taip pat pripažymanimas e, nustatytų faktų, nustatymas e, nežymėtų ginklų, Čia yra reikalinga nuolatinė pažanga, siekiant užpildyti spragas. Tuo pat metu šiais kompromisais mes stengiamės nedidinti biurokratijos, nedidinti administracinės naštos tiem žmonėms, kurie turi teisę turėti ir naudoti šunamaisiais ginklais. Bet būtina užtikrinti saugų tokių ginklų laikymą. Taip pat E, nenorime visos Europos automatinės sistemos, nes valstybės narės turi savo sistemas. Reikia įgerinti padėti tose šalise, kuriuose ta sistema yra, e, kurioje nėra ją kurti ir stiprinti. Penkių metų laikotarpį reikėtų taip pat išlaikyti. Toliau elektroninės komercijos klausimas. Nenorime sukurti problemų tiems, kurie gyvena kaimo vietovėse, uždrausdami arba apsunkindami ginklų įsigijimą svarbu užtikrinti legalumą, teisėtumą elektroninės komercijos. Toliau, nacionalinės gynybos klausimai. Yra skirtingos sistemos rezervistams, savanorių pajėgoms. Kai kurie ginklai yra naudojami e, mokymams arba nacionaliniai gynybai. Dar keli komentarai. Dėl leidimų atnaujinimo laikotarpio. Pirma C dalis. Norėčiau, kad jinai būtų išbraukta. Nes valstybės narės turėtų nuspręsti dėl šio klausimo, dėl saugaus laikymo. Nereikėtų įtraukti transporto. Aš trumpai norėčiau perskaityti pastraipą, kaip norėčiau, kad neiskambėtų. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad asmenys, kurie turi šaudomosius ginklus, tinkamai juos saugotų. Pagrindinės dalis yra municija, šaudmenys. Čia išbraukčiau žodžius including the transport, užtikrinant saugumą proporcingą rizikai neleidžiant ne, neautorizuoto prieimo. Čia yra pirma D dalis pasitaiso kalbėtoje. Toliau pirmas, pirmas straipsnio antra dalis, kur kalbam apie tarpininkus. Turime užtikrinti, kad rankinis užtaisimas šilmo inklų turėtų būti įmanomas praktikai. Kol kas formuluoti yra neiški ir lietmotyvas, ką mes norėjome pasiekti peržiūrėdami tekstą, jį patikslinti, kad jis būtų aiškus, kad jis užtikrintų teisinį tikrumą. Ir bet koks, e, kad ir menkiausias pakeitimas to teksto jau tą pusiausvyrą iš, išardytų. Aš vis dar nenorėčiau įtraukti e, e, ginklo pagrindinę dalį, bodį į ginklo dalių aprašymą. Turime laikytis jungtinių tautų protokolų. Ir paskutinis dalykas, tai yra priedų klausimas. Vyki, jau jūs minėjote pusiau automatinių ginklų kategoriją. Negalima vien dėl panašumo priskirti ginklo pusiau automatiniams, tai nėra tinkamas kriterijus. Taip pat neturėtume pridėti A7 kategorijos, nes kalibro e, reglamentavimas ar diametro reglamentavimas ES e, mastu būtų tikrai neįmanomas, sudėtingas. Pasireng, esu pasirengusi dirbti toliau su jumis, dėkinga daugeliu kolegų, kurie pateikė man komentarus, paramą. Uh, Toliau klausimas dėl muziejų ir kolekcininkų. Tekstas turėtų išlikti, koks jis yra dabar. Nepakeistas. Ir aš laukiu tolesnio darbo kartu, kad galėtum galutinai parengti gerą dokumento tekstą. Ačiū. Ana Marija Hura. Dėkuoju. Ana Marija Koraca Bild. Toliau e, Sergio Gaetano, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš savo ruoštų norėčiau padėkoti Viki už visą atliktą darbą, teikiant pakeitimus. Tema labai sudėtinga. Nacionalinė padėtis valstybėse narėse skiriasi. Mes bandome rasti bendrą pagrindą tokioje įvairialypėje situacijoje. Tai tikrai nėra lengva užduotis. Mūsų frakcija vakar vakare pasiuntė savo nuomonę pranešėjui, kitiems šešėliniams pranešėjams. Ir šiame etape norėčiau pateikti keletą, iškelti keletą metodologinių problemų. Tekste, kurį mums pristatė veikikai kuriuose kompromisuose, siūlomos alternatyvos. O darbo metodas e, iš pradžių galbūt jis ir galėjo būti veiksmingas, bet turime sudaryti galimybę apžiūrėti, e, įvertinti skirtingus tekstus, kad tai yra įmanoma. O jeigu to neįmanoma padaryti, tai tuomet reikėtų išnagrinėti tas alternatyvas, kurios yra siūlomos. Kitaip tariant, turime rasti būdą, kaip reikėtų pagerinti mūsų darbo metodą Ir priemant galutinį sprendimą balsavimo metu tai yra taip pat svarbu. E, iškeltos hipotezės ir alternatyvos ne visada yra lengvai suprantamos. Ir manau, kad yra problema susijusi su darbo metodu. Daugelėje pateiktų kompromisų prieš balsavimą dėl kompromiso yra balsuojama dėl to, kas buvo išbraukta pastraipoje. Bet dėje tai nepasiteisina. Mes stengiamės suvienodinti, suartinti mūsų pozicijas. O jeigu išmesime tas dalis, kurios, buvo, kurios priklausė pasiūlymų, mes negalėsime visko tinkamai apibendrinti nežinodami, kas buvo išbraukta ir, ir kas liko tekste. Tai, tai nėra primtina. Dėl to mes turime rasti būdą, kaip išspręsti tokias situacijas. Taip pat yra kliučių balsavimo procese, ypač kai reikės balsuoti dėl galutinio teksto. Dėl kompromiso kelias temas norėčiau paminėti. Jos yra sudėtingesnis ir svarbesnis lyginant su kitomis. Pirmiausia, dėl medicininio patikrinimo ir leidimų išdavimo. Manau, kad tai yra esminis dalykas. Tai yra atlikti pirminį medicininį patikrinimą asmens, kuris e, turi arba nori įsigyti ginklą. E, Priego sąlygos turi būti vienodos visiems. Mes negalime pritarti tokiai situacijai kad šaunamasis ginklas galėtų patekti į individo rankas, individo, kuris negalėtų juo naudotis, turėdamas e, visišką įsisamoninimą ar tinkamą psichikos būklę. Ar tai būtų medžiotojas, ar tai būtų sportininkas, mes turime įvertinti fizinę ir psichinę būklę asmens, kuris nori įsigyti šaunamąjį ginklą. Ir man patinka tas pakeitimas, kuris ragina sustiprinti sveikatos e, patikrinimo sąlygą. Antras komentaras dėl nuotolinės priekybos. Tai atitinka e, mūsų norus, bet šio to trūksta. Trūksta reikalavimo patikrinti faktinį ginklo pristatymą ar perdavimą. Turime užtikrinti, kad tas įsigytas ginklas, perkamas ginklas būtų ir perdotas asmenį, kuris jį pirko, kuris jį įsigijo. Nes kitu atveju šaunamieji ginklai gali išplisti aplinkui, kai jie yra parduodami nuotoliniu būdu, patekti ne į tų asmenų rankas. Ta, pat galima, ta pati galima pasakyti apie akustinius mm, garsus, gars, ginklus, garsiniais šoviniais šaudančius ginklus. Mes turime išspręsti. Klausimas susijusi su rezerv, rezervistų pajėgomis, su savanorių pajėgomis. Šeštas straipsnis būtų tinkamiausia vieta tam išspręsti, tai yra rezervistų klausimą ten spręsti šeštame straipsnėje. Tai labiau atitiktų pačią problemų esmę, jeigu atižvelgtume į antrą straipsnį. Kitas klausimas - muziejai ir kolekcininkai. Muziejai yra viešos vietos, viskas svarkoja, mes turime prievalę kontroliuoti tai, ką jie eksponuoja ir garantuoti, kad tie eksponatai nebūtų panaudojami. nacionalinis registras, kuriame registruojamos įvairios ginklų kategorijos. Tai yra naudingas dalykas, bet nesu įsitikinęs, kad, kad standartai taikomi muziejams yra automatiškai išplėčiami ir kolekcininkams. Kolekcininkai yra privatus asmenys, kurie gali teisėtai nuspręsti turėti šaunamųjų ginklų savo namuose, juos kolekcionuoti bet jie nebūtinai užtikrina tokias pačias garantijas, kurias, pavyzdžiui, galėtų užtikrinti muziejai. O aš manau, kad tai yra būtinas dalykas. Turime tinkamai apibriežti, kas yra kolekcininkai, e, kokių sąlygų jie turėtų laikytis. Nebūtinai kolekcininkai šaunamosius ginklus e, kolekcionuoja kartais mažiau pavojingus daiktus. Toliau, priedai. Tai yra naudingas dalykas apibriežti įvairias alternatyvas. Tos idėjos turėtų būti traukiamos į kompromisinį pasiūlymą. Bet e, Tolesnėme darbe mes turime apibriežti C kategorijos ginklus. Čia mes turėtume dirbti toliau. Siekdami to paties tikslo, kaip ir dirbdami prie kitų šio dokumento skyrių. Tai, ką iki šiol atlikome, visada buvo skatima, skatinama tinkamos motivacijos ir noro suvienyti mūsų idėjas. Dėl to turime ir toliau užtikrinti darbą. Ačiū toliau Aldė frakcijos e, vardu Karanzova. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai už jos nuveiktą darbą. Prie šio dokumento tema sudėtinga, bet tai, ką jūs sugebėjote padaryti, tai yra atsižvelgti į visų užsakytą susirūpinimą. Tai rodo, kad jūs labai dėmesingai klausotės e, to, ką sako daugelis piliečių ir norėčiau šią prasme jūs pagirti. Mes visi žinome, kad taryba praėjusią savaitę patvirtino bendrąjį požiūrį į komisijos pasiūlymą. Diskusijos nebuvo lengvos, ir turiu pasakyti, kad rezultatas yra toli gražu netobulas. Norėčiau apibendrinti kai kurios svarbiausius dalykus, svarbiausius mūsų frakcijai, Aldės frakcijai dalykus. Nuo komisijos pasiūlymų projekto paskelbimo lapkričio mėnesį mes prieštaravom bet kokiam naujom nuostatoms, nes tai reikštų masinį konfiskavimą šunamo ginklų iš civilių asmenų, asmenų, kurie teisėtai turi tuos ginklus. Tai susiję su naujomis, naujomis kategorijomis siūlomis, tai yra pusiau automatiniais ginklais. Tarybos požiūris yra toks, kad dauguma pritarė Niderlandų pasiūlymui, kuris atkartoja komisijos e, pasiūlymui, kad reikėtų uždrausti, uždrausti pusiau automatinius ginklus. Ta dalis mums nėra primtina čia Europos parlamento rūmose. Galiu patikinti, kad nuo e, tarybos bendro požiūrio paskelbimo gauname labai daug naujų elektroninių laiškų iš įvairių piliečių, kurie neaiš, kuriems neaišku, kokie tolesni žingsniai bus dėl šaunamųjų ginklų. Ir čia mes šiame komitete turėtume priimti sprendimus ir užtikrinti, mm, kad nebūtų priimta klaidingų žingsnių. Daugelį valstybių narių, įskaitant Čekijos Respubliką, daugelį metų galėjo užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp saugumo klausimų ir ginklų turėtojų teisių mes neturėtume sutrikdyti tos pusiausvyros. Priešingai turėtume stengtis e, remtis geriausią praktiką skirtingose valstybėse narėse. Vykiai, jūsų pasiūlyme yra nemažai galimybių, kur kalbama apie e, e, leidimų išdavimo klausimus. Malonu, kad patikėte įvairių opcijų, galimybių, kad mes galime jas aptarti. draudimas turėtų būti labai aiškiai suformuoluotas. Apskritai pritariu jūsų pasiūlymui, yra nemažai gerų kompromisų. Pavyzdžiui, dėl tokių klausimų kaip nuotolinė priekyba internetu, apibrieštis, dezaktyvavimo procedūros, muziejai ir kolekcininkai. Norėčiau dar kartą padėkoti Jums už atliktą darbą ir laukiu tolesnių diskusijų ir bendradarbiavimo. Ačiū. Dėkuoju, ponė Harantsova. Iš GUE frakcijas neturime šešėlinio pranešėjo, nematau ir pakaitinio asmens žaliųjų vardu paskaldiurom. Labai ačiū, ponė pirmininkė, aš nekalbėsiu GUE vardu, jie manęs nedelegavo, todėl aš e, savo ruoštų norėčiau irgi labai trumpai pasisakyti, nes darbas tik įsibėgėjo dėl e, kompromisinių pasiūlymų. Dėkoju vaikiai E, praeitą kartą, kaip sakiau, galiu tik pakartoti, kad šis dosie yra vienas iš jautriausių. Jis e, e, šiai parlamento kadencijai yra vienas iš svarbiausių. Aš norėčiau dar kartą priminti, kad nereikia tema, kuri yra labai svarbi ir sudėtinga, demonstruoti e, išskirtinių, kraštutinių pozicijų, kurios netitinka realybės. Europos parlamentas kol kas dar neturi jokių pasiūlymų, kurie e, būtų pasiekę Vicky Ford ar kurios kitus e, parlamentus, parlamentarus. Parlamentas nusprendė e, siekti E, pusiausviros nebrutaliomis priemonėmis. Aš niekur nemačiau, kad būtų labai griežtai pasisakyta dėl, pavyzdžiui, automatinių ginklų pavertimo pusiau automatiniais. Aš elektroninėme laiške mačiau, kad turim kalbėti daugiau apie realybę, o ne apie fantastiką. Taigi, kokia ta realybė dabar yra, to mes turim siekti parlamente. Realybė tokia, kad Europos komisija yra pateikusi pasiūlymą, kuris buvo nepakankamas E, apibrieštys buvo neaiškios. Čia, pavyzdžiui, visi sako, e, kad e, turime drausti pusiau automatinius ginklus, kurie atrodo kaip automatiniai ginklai. Bet to draudimo praktiškai yra neįmanoma įgyvendinti. Ir Europos parlamentas sako, kad toks kriterijus nėra rimtas ir objektivus, stenkimės nusatyti objektyvesnius kriterijus. Mums tą pavyks padaryti. Taigi, Viki, dar kartą ačiū už darbą. Trumpai ir paprastai noriu pasakyti, nes dar mūsų laukia kiti posėdžiai tą pačią temą. E, mano pastebėjimai iš esmės e, yra susijęs su to, apie ką kalbėjom žaliųjų frakcijoje. Šis, mūsų pozicija yra daug mažiau integruota ir stengiamės išsiaiškinti, kiek galėtume suvienodinti kai kurias sritis. Nekyla, pavyzdžiui, klausimų dėl sveikatos patikrinimo. Ar Europa gali suvienodinti sveikatos patikrinimus? Mes galim tiesiog e, išsiaiškinti, ar tokie reikalavimai yra keliami valstybės narės, bet valstybės narės pačios tą padaro. Manau, kad dėl šio teksto mes kompromisą galime labai greitai pasiekti. Man atrodo, kad yra normalu, kad norint turėti ginklą, reikia pasitikrinti tiek fizinę, tiek e, psichinę sveikatą ir dėl to turbūt sunkumų neiškils. Kitas dalykas ginkl, šaunamieji ginklai veikia. Aš dar kartą noriu pabrėžti, kad reikia tiksliau e, parašyti, kad mes norėtume, kad ginklai būtų saugomi labai griežtai. E, ginklo savininkai turi e, labai atidžiai užtikrinti ginklo saugumą. Dėl pardavimų per internetą. Aš ir toliau laikausi nuomonės, kad turime siekti ne virtualios, o realios kontrolės. Būtina užtikrinti tikrą fizinį kontaktą ir tokiu būdu patikrinti žmogaus tapatybę. Tokiu būdu mes galėsime užtikrinti, ka, e, patikrinti, kas ką perka. Dėl duomenų registravimo aš ir toliau esu įsitikinęs, kad uh, registras turi būti prieinamas kompetitingoms institucijoms. Ir kaip Vykiai kalbėjo, tai yra puikus pasiūlymas. E, galbūt Europos platforma ir turėtų būti sukurta. Aš žinau, kad valstybės narės e, jau turi tam tikrų pasiūlymų, kurie bus naudingi. Uh, muziejai ir kolekcininkai. Sergio Konferatė apie tai kalbėjo ir aš pritariu dėl visko, ką jisai pasakė. Aš manau, kad reikėtų atskirti muziejus, kurie yra kontroliuojami, ar jie būtų vieši ar privatus, nuo privačių kolekcionierių. Manau, kad e, toks atskirimas būtų naudingas. Ne viena kategorija turi egzistuoti, o dvi. Dėl klasifikacijos E, mes šioje srityje daug pasiekėme pažangos, tema labai techninė, todėl aš į detalės nesileisiu, bet kalbame A6, A7 kategorijas. Turėtumėm rasti sprendimą šioje vietoje, aš manau, bet kokiu atveju labai ačiū, mes ir toliau dirbsime taip pat pozityviai nusiteikę, ačiū. Duran, e, per il gruppo FDD, l'onorevole Ivaskievi. Dėkuoju, Duran. Žodis ponui Ivaškevič. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Šis pasiūlymas šiek tiek prieštaringas dėl to, kad pasigendame poveikio vertinimo ir tai daugeliu aspektų duoda priešingą rezultatą. Taip, reikia mums išvengti tokių tragedijų kaip teroristiniai išpoliai, bet neturime taip pat pakengti ir šaudimo sportui ar medžiokliai. Sutinku su jumis dėl e, licenzijavimo ir dėl medicinio patikrinimo Čia valstybės narės turėtų turėti tam tikros autonomijos, todėl mums labiau tinka pirmasis variantas. Aišku, turime žinoti, apie ką kalbame, ar tai bus psichologiniai ar neurologiniai patikrinimai. Mus pasiekia neraminanti informacija, nes e, žmonės, pavyzdžiui, negalioje vežimėlyje judantis negalės gauti leidimo įsigyti ginklų. Taip pat e, tie patikrinimai neturėtų būti pernelyg dažni. Dėl e, antrojo punkto pritarėme pranešėjos pasiūlymui. Linkstame taip pat e, paremti ir ponios Karnasovos pasiūlymą. Dėl trečio ir ketvirto pritarėme, dėl penkto galėtume grįžti prie pirminio teksto. Dėl devinto punkto, dėl sukarintų grupuočių pritarėme pranešėjos pozicijai. Dabar priedai Antrasis priedas, antra dalis, pritarėme B ir C variantams, abu jie mums priimtini. Pirmasis priedas, e, antras skirsnis e, A kategorija, 6A konkrečiai. E, atsekti čia būtų labai sunku, tai nėra kalba apie labai svarbės šaunamo ginklo dalis. Antras priedas A kategorija 6B Šaunamasis e, eina kalba apie uždraudimą šaunamą ginklą, kuris tipiškai naudojamas sportinėme šaudime, bet negali niekam padaryti žalos, mano manimu. Išklausėme ekspertų ir kai kurie ekspertai nemato jokių sąsajų tarp um, nelegalios priekybos e, šaunamisiais ginklais uždraudimo ar užkirtimo kelio ir jų įtraukimo į 7A kategoriją. Taip pat atmetame mintį, kad 22 e, kalibro šaunami ginklai turėtų būti įtraukiami į B kategoriją. Kai kurios iš tų e, minčių kenkia šaudimo sportui Europoje. Dėkuoju ponui Ivaškievič. NF frakcijai dabar suteikiu žodį. Labai ačiū. Prieš išsakydama savo nuomonę šią temą, noriu pasakyti, kad posėdžio pradžioje mes tylos minutę pagerbėme Orlando aukas. Aš norėčiau išreikšti savo liūdėsi ir pasipiktinimą dėl e, naujo teroristinio išpolio vakar Prancūzijoje. Ir norėčiau išreikšti e, užuojautą vakar dviejų policininkų nužudytų artimiesiems. Jos nužudė e, radikalus islamistai. Šią temą mums dar išlieka labai daug darbo. Aš labai atidžiai klausiausi ponios pirmininkės, e, šio dosijai autorės, norėčiau tik trijų dalykų paklausti. Norė, paprašyti, kad norėčiau, kad būtų atsiimti mano frakcijos pateikti paskeitimai, trys pasiūlymai kompromisams. Norėčiau aiškiai pasakyti, kokie tai yra. Tai yra dėl signalinių ginklų, e, dėl ginklų kopijų Keturis pakeitimus pateikėme, kurie kompromisinėme pasiūlyme buvo įtraukti, bet mes norėtume juos dabar išimti. Dėl muziejų ir kolekcininkų norėčiau atsiimti mūsų 616 pakeitimą. kadangi Mes norime, kad kolekcionieriai neįeitų šios direktyvos taikymo apimti. Pirmininkas stabdo. Pirmas priedas, antra dalis. Eh, Atrodo, yra vertimo į anglų kalbą problemų. I just want to check, are you withdrawing? Aš tik norėjau išsiaiškinti, ar jūs tikrai atsiimėt savo pakeitimus? Want... Išvertimo išeitų, kad jūs norite atsiimti pakeitimus. Sirai, uh, e, de... Ne, aš nenoriu atsiimti, bet aš noriu juos išim, išimti iš kompromiso. Je, je vous ferai, je, je, on fera la liste de tous les amendements. Mes parengsime sąrašą visų uh, pakeitimų, kuriuos norėtumėm išimti iš jūsų kompromisinio pasiūlymo. Ar taip aišku? Voilà, donc pour, plus, pour, pour être plus simple, on fera de la liste de tous les, de tous les amendements que mon groupe. Mes uh, pateiksime jums pakeitimų sąrašą raštu. Mano frakcija nori, kad jie, tie pakeitimai būtų išbraukti iš kompromiso. Bus paprašyk raiškiau. Su pasiemo all'interventi Dėkui dabar. Galime steikti žodį kitiems komiteto nariams. Dešimt norinčių kalbėti sąraše. Laiko šiek tiek turime. O 11 val. turėtų pas mus atvykti komisijos narė Jūrova. Prašyčiau kalbėti glaustai, dalykiškai, na ir žinoma, prašysime pranešėjus atsakyti. Labai ačiū. Aš perskaičiu visus e, pakeitimų pasiūlymus, kurie pateikti šiam pakeitimui ir yra pasiektas politinis konsensusas dėl komisijos pasiūlymą e, labai daug pakeitimų pasiūlymų iš tų šimtų reikalauja didelesnio paaiškinimo ir mes norėtumėm, e, kad būtų aiškiau pasakyta, koks komisijos pasiūlymas turėtų būti. Aš pateikiau jau pakeitimų, jie buvo aptarti parlamente ir mes palankiai vertiname vienodų e, taisyklių taikymą išduodant licencijas ginklų savininkams. E, tačiau šis pasiūlymas gali būti kenksmingas kai kurioms valstybėms. Pavyzdžiui, Švedijoje medžioklė turi labai ilgas tradicijas ir mes, socialdemokratai, siekiame, kad tos uh, E, grupės būtų apsaugotos, kad jie nenukentėtų dėl naujų reikalavimų įvedamų nelegalių ginklo pribojimams. E, taip pat aš e, norėčiau pasakyti, kad Švedijos ginklų kontrolės įstatymai labai gerai funkcionuoja ir, ir kurdami naujus teisės aktus mes galime sukurti nereikalingų reikalavimų. Kitas dalykas - sveikatos patikrinimai. Manau, kad jeigu kelsime reikalavimus e, visiems medžiotojams tikrinti sveikatą, tai gali būti mm, didelis trūkdis didelėms visuomenės grupėms. Aš tikiuosi, kad Europos komisija atsižvelgs į mūsų komentarus ir e, visi, kas nori e, taikiems tikslams naudoti ginklus, pavyzdžiui, medžiokliai, galės tą toliau daryti. Gracias, presidente. Primero toda mi solidaridad con mis compañeros franceses. Dėkuoju, panė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pareikšti solidarumą su terorizmo aukomis e, mūsų šalyje per pastarasis 40 metų taip pat esame susidūrę su terorizmu. Ir e, būtent todėl teisės aktai reglamentuojantis ginklų turėjimą yra labai svarbus. E, tame tarpe ir tiems e, daugelis žmonių, kurie Ispanijoje jau turi ginklus medžiotojams, sportininkams ir taip toliau. Ir šiame kontekste jiems iškyla tam tikrų problemų. E, e, kai kurios valstybės narės tik dabar susiduria su terorizmu, neturi atitinkamų teisės aktų, Na, o kalbant apie patį dokumentą, aš manau, kad dauguma kompromisinių pasiūlymų yra labai geri. Dėkoju pranešėjai už atliktą darbą. Jūs sugebėjote šimtus pakeitimų suderinti, parengti kompromisinius pakeitimus. Jie yra tikrai geri, konkrečiai dėl ginklų laikymo. Ispanijoje mes tą problemą puikiai žinome. Dėl internetinės prekybos jūsų pakeitimai atitinka dabartinius Ispanijos įstatymus, na ir labai gerai, kad atsispindi jūsų pakeitimas ir piliečių visuomenės balsas. Žuvan, ačiū ponė pirmininkė ir aš noriu pasveikinti ponę Ford atlikus tokį darbą, nes mes e, gavome komisijos tekstą pradžioj, kuris buvo visiškai nesubalansuotas Mums tuo pat metu reikia užtikrinti piliečių saugumą, bet tuo pačiu e, nekenkti e, neteroristams, medžiotojams ir sportininkams. Teroristai niekada turbūt e, ne, dar nėra atėję iš sporto pasaulio ar medžiotojų. Tie sportininkai ir medžiotojai yra taikus piliečiai. Aš Galiu pasakyti, kad penkerių metų licencijos e, pasiūlymas nėra naudingas, reikėtų jį pakeisti, jis dar kartą trukdys medžiotojams ir nieko nesutrukdys teroristiniai veiklai, teroristinė veikla norintiems užimti žmonėms. Mm, turėtumėm galvoti apie uh, ginklų kitokią kontrolę, kalbant apie pardavimą. Pirmiausia, turim drausti mokėjimą grinais pinigais už išaunamosius ginklus ir teksto nėra, tekste nėra nei vienos nuostatos, kur apie tai kalbama. Kitas dalykas dėl ginklo pagrindinių darių žymėjimo. Čia vėl, kai kalbama apie signalinius ginklus, kas yra svarbiausia? Supraskime, kad tuose ginkluose yra mikroskopinių detalių, kurių nebus galima pažymėti. Uh, Kitas dalykas - antikiniai ginklai, senoviniai ginklai. Tas terminas turėtų būti draudžiamas. Jūsgi žinote, e, kad teroristinių e, veiksmų yra buvę atliktas antro pasaulinio garo, karo uh, ginklais. Ir paskutinis pasibėjimas dėl saugojimo. Čia irgi turime išlikti pragmatiški, turime užtikrinti, kad ginklai būtų saugomi saugiai, nu, geriausia būtų, jeigu ginklas būtų padalinamas į dvi dalis ir saugomas dviejose vietose. Ačiū. E, e, Halahau. Ponas Hala. Dėkuoju, pirmininkė, ačiū. Pranešėjai, dauguma kompromisų yra naudingi, bet keletą pasabų turiu. Aš sutinku su pranešėja, kad reikėtų atmesti siūlomą A7 kategoriją, bet ji neturi atsirasti vėl iš naujo kaip B7. Tai iš tikrųjų potencialus bėdos šaltinis. Taip pat dėl didelių dėtuvių, arba tikriau sakant, e, šaunamųjų ginklų ir tų dėtuvių kombinacijų. E, yra bandyta jau riboti tokių dėtuvių e, skaičių, e, tačiau tai nedavė gerų rezultatų valstybėse narėse. Tai taip pat padidins administracinę naštą tų institucijų, kurios išduoda leidimus. Toliau sakoma, kad šaudmenų e, įsigyti galės tik tai tie asmenys, kurie turės atitinkamas šaunam, kategorijos šaunamąjį ginklą. Čia yra nesusipratimas, nei viena šaudmenų kategorija nėra skirta e, konkrečiai šaunamųjų ginklų kategorijai. Pone Grapinį. în, în Europa și în lume. Pentru... Aš uh, galiu pasakyti, kad uh, uh, kalbame apie šaunamojo ginklo kontrolę ir dėl netinkamos kontrolės daug problemų yra kilę Europoje ir pasaulyje. Yra sakoma, kad teroristai nėra medžiotojai, bet aiškiai supraskime, kad ir čia, jeigu neįvesim griežtos kontrolės, teroristai labai greitai įsiskverps. Yra buvę atvejų, gal ne teroristinių, bet per medžioklę, kai netyčia būdavo nužudomi žmonės. Aš teikdama savo pakeitimus apie tai ir kalbu, sveikinu pranešėją, dirbo labai gerai sudėtinga tema. Tris dalykus noriu pasakyti dėl sveikatos patikrinimo. Aš pritariu, e, kad reikia įvesti visiems vienodą sveikatos patikrinimą. E, aišku, turime atsižvelgti į e, leidimo prašytojo kilmę. Bet jeigu visose valstybėse narėse skirsis padėtis, tai e, prasidės keliavimas iš vienos valstybės į kitą, ieškant lengviausios sistemos. Ir e, kai, pavyzdžiui, vienoje valstybėje bus atsakyta išduoti leidimą, nuvažiuos į kitą valstybę po metų ir tikėsis, kad niekas nebus žinoma. Uh, E, ar leidimas ginklą turėti turi būti išduodamas asmenims nuo 16 ar 18, kalbama apie šaunamosius ginklus? Aš pasakau griežtai tik už 18 metų. Kitas dalykas, kas yra atsakingas už ginklo saugojimą? Aš manau, kad ginklo saugotojas, ginklo savininkas turi būti už tai atsakingas. Děkuji za slovo. Já se budu opakovat, ale v prvé... Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai už racionalų požiūrį, kuris atsispindi kompromisiniuose pakeitimuose, su kuriais esu susipažinusi. A, mano mintis tokia. Yra geriau griežčiau e, kontroliuoti šaunamasis ginklus, negu kad rizikuoti, kad jie pateks į, į juodąją rinką. E, aš manau, kad kompromisų tekstas dabar prieartėja prie mūsų galutinio tikslo, o tai yra mm, ir užtaisyti tas spragas, kurios egzistuoja ES teisės aktuose. Šioje srityje e, pritarčiau kai kurių valstybių narių e, būkštavimams, tame tarpe ir Čekijos, dėl kategorizavimo A6 kategorija turėtų išlikti pasiūlyme, tačiau su papildomis sąlygomis 8 C dalyje. Toliau dėl pardavimo e, visada privalu įsitikinti kliento tapatybę. Na ir paskutinė pastaba 18 mėnesių. Terminas kuris yra dabar siūlomas, tačiau praktikoje jis turėtų būti ilgesnis. Ir ačiū už jūsų puikų darbą. Žodis ponė Jakonsarė. Dėkoju, pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti Jums, kaip jau kolegos sakė, nusipelnote mūsų padėkos. Mes matome, kokia yra sudėtinga ES sprendimų prieimimo e, procedūra, kai reikia, kad e, parlamentas, komisija ir taryba sutartų tarpusavyje. E, šiuo metu mes daugiau atsižvelgėme į valstybę narių būkštavimus. Jūs pradžioje taip pat sakėte, kad Čia nebus kišamasi į nacionalinę gynybos politiką, nes e, e, gynybai, rezervistai yra svarbės pajėgos, mes e, neturime to užmiršti. Europa neturi būti ta vieta, kur incidentų su šonamaisiais ginklais e, problema būtų išspręsta, pavyzdžiui, mokyklose ir mokiniams ir mokytojams išduodant ginklus. Ponas Karas, dėkoju. Pirmininkė. Pirmiausia, mes turime šią diskusiją parodyti, kaip spręsti jautrius, jautrius klausimus. Ir kalbu čia ne apie emocinį jautrumą, turime kuo objektyviau vertinti faktus ir tada jau jų pagrindų prisimti įsipareigojimus. Būtent taip ir elgesi pranešėja ir šešėliniai pranešėjai ir aš tai sveikinu. Ypač todėl, kad problema yra tikrai jautri. Tai atsispindi ir mūsų diskusijose. Nepaisant gerų pastangų dar e, lieka šitą nuveikti. Galvoju, kad e, žmonėms, kurie stebi mūsų posėdį ir jo klausosi, susidaro įspūdis, kad mes tolstame nuo komisijos pasiūlymo ir tai yra gerai. Mes aiškiai pasakėme, kad nenorime kriminalizuoti tų, kurie teisėtai turi ginklų. Mes peržiūrime ginklų direktyvą tam, kad, kad priderintume ją. Dabartinis reglamentavimas nesprendžia dabar iškylančių problemų. Ir e, aš labai džiaugiuosi, kad į nemažai mano pasiūlymą atsižvelgta, tame tarpe ir dėl licencijos išdavimo termino ir e, kitų dalykų. Pone Metsala, dėkoju, pone pirmininkė, aš ir toliau pasakau už griežtą šaunamų ginklų kontrolę, atsižvelgiant taip pat ir į tokį globalų reiškinį kaip terorizmą. Tačiau muziejai, kolekcininkai ir entuziastai neturit nukentėti nuo mūsų e, nepagristų reakcijų, todėl pritarčiau 11 kompromisui, kuris apie tai kalba. Dėl medicinos patikrų e, pritariu naujai formuluotėjai, kuri numato atitinkamus e, e, saugiklius, bet palieka valstybėms narėms e, pakankamai lankstumo. Dėl atskirų šaunamų ginklų komponentų ir jų žymėjimo, aš sakyčiau, kad reikėtų laikytis pripažintos e, tarptautinės praktikos, tame tarpe ir jungtinių tautų dokumentų. Antra vertus, pasiūlymai e, darys poveikį e, sportininkams šauliams, e, ir medžiotojams, o iš tikrųjų jie nėra mūsų direktyvos tikslas. Ponas Ubermaier. Dėkuoju, pirmininkė, reikia paminėti, kad e, dėja susidurime su tokiu komisijos pasiūlymu tuo metu, e, Tai tuo metu, kai, kai susidurime ir su terorizmo grėsme, tačiau neturime teroristų ir, ir sportininkų šaulių e, tarpusavyje, tarpusavyje maišyti. Mes žinome, kad buvusioje Jugoslavijoje galima gana pigiai įsigyti šaunamųjų ginklų šiais laikais. E, todėl turime visų pirma sustarti į pažangiausią praktiką ir būtent jie remtis. E, reikia mm, į, į tai atsižvelgti. E, Austrijoje, sakysime, turime gerą mm, mažmenininkų e, reglamentavimą, prekeivių reglamentavimą, tame tarp ir kai kalbama internetinė prekyba. bet e, dabartinis projektas neturėtų, neturėtų sukelti per nelik daug e, biurokratijos. E, nereikia kriminalizuoti, bet nereikia taip pat ir per nelik biurokratizuoti. Kai ginklai yra saugiai laikomi, tame tarpe ir šaudmenys gali būti teisėtai panaudoti savigynai. Tai nereikėtų mums bandyti, taip sakant, nustatyti bendrą įtarumą atmosferą. Pana Šoltės. Podan, nebibijų sričių. Dėkuoju. Komisijos pasiūlymas pirminė savo forma leidžia pasiekti tikslo, tai yra kovos su terorizmu tikslo, bet man susidaro įspūdis, kad nėra labai sėkmingas tas pasiūlymas, iki galo geras nėra. Valstybėse narise egzistuoja skirtingas požiūris į ginklus ir dėl tos priežasties yra labai sunku nustatyti taisyklės, kurios galėtų būti suderintos ES lygių ir būtų veiksmingos visur. Aš esu iš Slovenijos Ir pas mus e, teisės aktai skirti šaunamųjų ginklų kontrolė yra tikrai puikus, geri. Ir mes nenorėtume keisti ir bloginti tų taisyklių. Būtent dėl tos priežasties aš manau, kad mes turime ieškoti kompromiso, atsižvelgdami į gerąją praktiką ir patirtį jau egzistuojančią valstybėse narėse. Pritariu kolegoms, kurie sako, kad mes neturėtume bausti ar bloginti padėties tų asmenų, kurie teisė turi, turi ginklus, tai yra kolekcininkai, sportininkai ar medžiotojai. Ačiū. Pana äh, Švab, dėkoju. Ačiū pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už konstruktyvų darbą. E, 28 valstybės narės iki šiol e, naudoja, e, vadovaujasi skirtingomis taisyklėmis šioje srityje, jas reikia tarpusavyje derinti ir reikia mums remtis kompromisais. E, esame gavę daug laiškų, pasiūlymų, bet reikia siekti kompromisų. Aš džiaugiuosi, kad mano teikti kompromisiniai pasiūlymai yra įtraukti. E, pirmasis e, mano pakvietimas yra skirtas e, licenzijų problemai spręsti. E, mes turime aiškiai pasakyti, jeigu yra informacijos, kad e, daugiau pagrysti ginklo turėjimo nebeįmanoma, e, tai e, licencija ir turi būti atimta. Toliau dėl pusiau automatinių ginklų, ten kur sakoma pusiau automatiniai šaunamieji ginklai E, panašus į automatinius, aš, e, e, kurie naudojami civiliniam, civiliniams reikmėms, aš norėčiau aiškumo šituose formuluotėse. Dėkoju, ponai Švaps. Turime ir pirinkančias valstybės atstovų. Ir prieš suteikdama žodį mūsų pranešėjai, būtent jiems suteiksiu galimybę pasakyti. Dėkoju, pirmininkė, už suteiktą žodį. E, matau, kad jūsų diskusijos panašios į tas, kurios vyksta ir taryboje pereitą savaitę, pirmininkaujantys e, Niderlandai e, pasiekė subalansuotą bendrą požiūrį šią temą. Mes manome, kad reikia griežtesnių šaunamųjų ginklų kontrolės taisyklių. Visų pirma, dėl šaunamojo ginklo ženklinimo ir jo elementų ženklinimo, siekiant e, pagerinti atsekamumą, informacijos mainus tarp valstybių narių dėl šaunamųjų ginklų. Mes apibrėžime taip pat kolekcininkus e, ir numatome jiems griežtas saugumo sąlygas. Mes taip pat ribojame e, šaunamosius ginklus e, su labai didelėmis e, dėtuvomis ir apibrėžiame, kaip bus reglamentuojami garsiniai ir dujiniai ginklai. Tikimės, kad greitai busime pasiruošę taryboje pradėti trialogą Slovakijos pirmininkavimo pradžioje. Dėkoju ir e, pranešėjai žodis. Baigiamosiams pastaboms. Dėkoju už, už pastabas. E, grįšiu prie keletos minčių, kurios buvo išsakytos. Visų pirma, dėl muziejų ir kolekcininkų. E, kai kada yra sunku atskirti muziejų nuo kolekcininko nes e, yra organizacijų, kurios, taip sakant, atsiduria per vidurį. Tačiau labai svarbu, kad netgi e, asmeniniai kolekcininkai būtų tinkamai reglamentuojami, turėtų saugią laikymo vietą ir galėtų e, rinkti ginklus tik tai dėl tikrai istorinių tikslų ir kad ta kolekcija būtų laikoma E, taip, kad nekeltų rizikos viešajam saugumui. Visą tai atsispindi kompromise, visą tai surašyta kompromise. Dėl medicinos patikrinimų, dėl sveikatos patikrinimų e, daug e, žmonių, taip pat ir neįgaliųjų, atsinti man laiškus, primindami, kad ir e, egzistuoja ir paralimpinėse e, žaidynėse sportinis šaudimas ir kad jie norėtų ir toliau tęsti e, galimybę užsimti tokiu sportu. Taigi kiekvienoje valstybėje turi būti sistema, numatanti sveikatos e, patikrinimus, nes niekas, kas kelia grėsmę visuomenė, neturėtų gauti leidimo ginklui. Mm. Tokio leidimo neturėtų gauti ne vienas, kuris gali e, kelti grės, grėsmę kitiems, bet tai nesusiję su tuo, ar jūs esate įgalus ar neįgalus. Taigi reikia sistemos, kuri būtų e, efektyvi dėl šaudmenų problemų. E, mano pakeitimai šią temą aiškus. E, šaudmenys neturi būti kaupiami ir jeigu labai dideliais kiekiais arba keistai perkami šaudmenys, sakysim, jeigu jūs turite E, medžioklinį šautuvą, kodėl perkate mm, šaudmenis e, ne medžiokliniam šautuvai, tai turėtų sukelti problemų. Toliau, dėl pusiau automatinių, e, perdirbtų į automatinius šaunausius ginklus, bet pagal tarybos tekstą atsiranda galimybė vėl juos atgal perdirbti, pavyzdžiui, sportiniam šaudymui. Ir tada atsiranda problemų keliaujant į kitą valstybę narę, pavyzdžiui, į varžybas. Taigi e, tarybos tekste nėra aiškumo. Todėl aš jau sakiau, kad dėl atskirų tų klausimų teks mums balsuoti nustatyti, e, kokioms nuostatoms yra daugumas pritarimas parlamente ir tada jau galutinėme tekste labai aiškiai viską išdėstyti. Dėkui už Jūsų pastabas. Kordu, prima di terminare questa discussione. Eh? Labai ačiū. Prieš baigiant šią plačią diskusiją. Antrasis pas siūlymas ir diskusija dėl kompromisinių pakeitimų bus Liepos 13, o Liepos 14, pati svarbiausia data, balsuosime. Um, ladies and gentlemen, we're going to... Ponios ir ponai, vėl pradedame darbą. Keisimės nuomonėmis dabar. Su komisijos narė Jurova. Gerbiam komisijos narė, sveikinu mūsų posėdėje. Aš buvau Junktiniai karalystė ir su labai aktyviu politiku kalbėjau. Ir jis manęs klausė, tai ko tu bevažiuoji į tą Bruselį į posėdžius? O aš atsakiau, todėl, kad parlamentas kontroliuoja komisiją. Kiekvienais metais komisijos nariai ateina į parlamentą, mes teikėm jiems klausimus ir taip išsiaiškinam, ką daro komisija. Ir jis sako, aš net neįsivaizdavau, kad demokratiškai išrinktas parlamentas verčia komisiją atsiskaityti. Ir tas demokratinės atskaitomybės klausimas Europos institucijose yra itin aktualus šiuo metu Europoje. Todėl labai ačiū, kad atėjot e, pasikeisti, kaip ir kiekvienais metais, nuomonėmis su mumis ir išklausyti parlamentarų klausimų. Tikiuosi, kad e, tai atitiks mūsų poreikius paskui, kai turėsime balsuoti dėl jūsų darbo. 20 minučių maždaug jūs kalbėsit, o paskui bus klausimai. Jums galite jau užsirašyti. E, turėsime, aišku, viską sukoordinuoti. Pirmiausia, komisijos narė Vera Jurova. Ji atsakinga už vartotojų reikalus. Ačiū, gerbėjai parlato nariai, dėkuoju už tiktą galimybę aptarti vartotojų politikos klausimus. Mes turime nemažai svarbių pasiūlymų. Uh, ir rengiame intensyvų pasirengimą, stengdamiesi suformuoti vartotojų teisę ateityje. Noriu pristatyti neseniai priimtus dokumentus komisiją ir mūsų ateities planus. ES vartojimo ir rinkodaros teisė sparčiai vystėsi per pastaruosius keletą metų. Vartotojų teisų direktyva, nauja e, kelionių paketų direktyva, nauji pasiūlymai dėl skaitmeninių sutarčių, taip pat neseniai e, atnaujinta vartotojų apsaugos bendradarbiavimo e, mm, reglamentas ir nesažiningos komercinės praktikos direktyva ir gairės. Visą tai stengiam, daroma stengiantis užpildyti esamas spragas, sustiprinti ES vartotojų apsaugos taisyklės. Dabartinis teisynas jau nemažai e, metų egzistuoja ir čia aš turiu galvoje šešis horizontalės ES vartotojų rinkodaros mm, teisės direktyvas ir refit būklės patikrinimą. Leiskite aiškiai pasakyti, tikslas nėra sumažinti ar susiaurinti egzistuojančias vartotojų teisės, siekiant mažinti administracinę naštą verslui. Priešingai mes norime įvertinti tai, kas tinkamai veikia, ką reikėtų modernizuoti tiek e, vartotojų, tiek priekybininkų labai. Vis, visa tai apima ir supaprastinimą taisyklių ar panaikinimą tų taisyklių, kurių nebereikia arba kurios dubliuojasi keliose per kelias priemonės. Mes turime įvertinti e, veiksmingumą, nuseklumą, bet taip pat ir atsižvelgti suinteresuotųjų šalių nuomonę, idėjas ir modernizuoti tas taisyklės. Visų pirma, mes svarstome vartotojų klausimus bendradarbiavimo grindžiamoje ekonomikoje. Toliau siekiame įvertinti aktualumą dabartinės informacijos reikalavimų ir reklamos rytė, toliau gerinti mm, iki sutartinę informaciją vartotojams ir grįžčiau ginti vartotojus, kurie buvo apgaulės būdu priversti pasirišti kontraktus su klaidinančiais tvirtinimais ir patyrė žalą dėl nesažiningos praktikos. Viešos konsultacijos prasidėjo 12 gegužės ir vyks iki rugsėjo. Ir aš jūs nuoširdžiai raginu išplatinti žinę apie tai. Tai yra prieinama, ta informacija prieinama komisijos tinklalapį ir visiems prieinama. Šiuo metu mes e, pradedame suinteresuotų šalių konsultacinę grupę, kurioje dalyvauja aktualiausi nevyriausybinio organizacijų atstovai ir mes galėsime aptarti būklės patikrinimą. Būklės patikrinimas vagrinis leitmotyvas šių metų vartotojų viršūnių sustikimą, kuris vyks spalio mėnesį. Mes tikinėmės pritraukti į Briuselį nemažą grupę e, kalbėtojų, dalyvių, kurie galėtų diskutuoti apie tai, ar dabartinės vartotojų taisyklės vis dar tenkina e, tikslus. Ir aš raginu visus aktyviai dalyvauti šiame viršūnių sustikime. Diskusijų dėl skaitmeninių sutarčių pasiūlymo kontekste mes paspartinome atitinkamą analitinį darbą susijusiu su būklės patikrinimu, susijusiu su vartotojų prekių pardavimu ir garantijų direktyva. Mes tikimės, kad rezultatai jau bus uh, Liepos mėnesį ir aš pasidalinsiu tais rezultatais su jumis, pateiksiu informaciją. Taip pat reikėtų spręsti susirūpinimą, kurį iškėlė jūs ir kitos suinteresuotusios šalis, jog mes turime parengti tas pačias taisyklės mm, dėl vartotojų teisių tiek internetų erdvėje, tiek už jos ribų mes siekiame, siekiame iškių rezultatų ir priklausomai nuo analitinio darbo mes esame pasirengę, ir tai yra išsakyta komunikate mes esame pasirengę aptarti diskusijų suvienodinimą, priekybą internetu ir ne internetu ir užtikrinti pridėtinę vertę gaunama papildoma nauda. Ypač svarb, didelė svarba yra skiriama mažminiai priekybai internetu ir ne internetu. Šiame kontekste noriu pabrėžti, kaip svarbu, kad, pabrėžti, kad labai svarbu, jog parlamentas pradėjo uh, E, dirbti prie šių pasiūlymų paraleliai, vienas susijusi su skaitmeniniu turiniu, o kitas su materialiomis gerybėmis. Tai yra paketas ir tai mm, var, vaidina svarbu vaidmenį siekiant rezultatų, kuriant e, bendrą skaitmeninę rinką. Aš dėkoju abiems pranešėjams, rengiantiems tos pasiūlymus ir taip pat jūsų komitete ir jūri komitete. Vakar dalyvau jūri komiteto klausimuose Tai buvo viena aukšta aukščiau ir ten buvo iškelta nemažai klausimų dėl skaitmeninių sutarčių priekyboje internetu ir ne internetu. Šiuo pasiūlymu siekime pusiausvėros tarp vartotojų apsaugos ir prekiautojų interesų. Abiems reikia didesnio pasitikėjimo, teisinio iškumo ir pagalbos, kad tarp valstybinė elektroninė priekyba klestėtų ir siūloma tai daryti siekiant tikslinės harmonizacijos. Aš visiškai pritariu, kad reikia siekti tikslo, tai yra užtikrinti aukštą lygį vartotojų apsaugos. Pavyzdžiui, nuo šešių mėnesių iki dviejų metų pratesta įrodymo prievolė, bet taip pat mes atsižvelgėme ir prekybininkų perspektyvą, ypač žvelgdami į mažas ir vidutinės įmonės. Kokia mažarnė įmonė norėtų didinti savo prekybą tarp valstybinių lygių, jeigu tai padidins mm, e, administracinę naštą, tai negali būti sprendimas. Pasiūlymai, kurio jūs šiuo, šiuo metu turite, padidins vartotojų apsaugą Europoje tikslingų, harmonizuotų būdų. Aš raginu, skatinu e, supratingumą iš jūsų pusės e, pritarti toms idėjams, kurios prisidės prie bendros skaitinės rinkos. Dabar pereisiu prie naujausių pasiūlymų. 25 gegužės komisija patvirtino e-komercijos dokumentų rinkinį. Man malonu, kad ten yra apimtas ir apžiūra, peržiūrėta mm, vartotojų apsaugos bendradarbiavimo e, reglamentas. Ir tai yra sustiprinta priemonė Europos bendroje rinkoje. Netgi geriausios, geriausios taisyklės, jeigu jos liks tik popieriai, jos bus bevertės, būtent jas įgyvendinti. E, čia kalbu apie mechanizmą, kuriuos tengiamas įspręsti pažeidimus, vartotojų teisų pažeidimus arba sangos lygių. Taip pat tai sustiprina įgaliojimus institucijams bendradarbiauti tarp valstybinių lygių, kai yra, ypač kai yra kovojama su sukčiavimu internete. Tai leidžia parengti stebėsienos mechanizmus kurie padės nu, nustatyti ir sustabdyti tuos pažeidimus žymiai greičiau. Vartotojų asociacijos Europos e, vartotojų centrai, prekybininkų asociacijos taip pat vaidina formalų vaidmenį e, pranešti komisiją apie nesažiningas praktikas tarp valstybinių lygių. Aš sąžin... nuoširdžiai raginu šį komitetą parinkti e, atrinkti pranešėją, kuris renktų pranešimą dėl šio pasiūlymo ir tokiu būdu bendratarbiauti teisėkuros procese. Taip pat yra raginimų sustiprinti nesažiningos komercinės praktikos direktyvos įgyvendimą. 25 gegužės patiekėme paketą e, atnaunimo gairės dėl nesažininkos komitės praktikos direktyvų. Dabar yra patikslinami e, tam tikri dalykai, siekiama intensyvaus bendradavimo tarp komisijos tarnybų, siekiama taikyti direktyvą atsižvelgiant į naujas tendencijas, naujus verslo modelius su kuriais susitrė vartotojai internetu ir socialinėse platformose. Svarbu atsižvelgti į komercinius elementus, kurie dažnai yra e, su, e, kartu suplakami su naudotojų kūriamų turiniu socialinėje žiniasklaidoje. Komis... E, vartotojai ne visada žino, kad priekybininkai naudojasi socialinė žiniasklaida ir kodagos tiklais. Pavyzdžiui, pagal nesažiningą komercinės praktikos direktyvą dažnai yra užslėpta rinkodara naudojama, kai socialinė žiniasklaidoje tam tikrą informaciją dirbtinai e, pritariama jai. Mes turime užtikrinti e, apsaugą nuo nesažiningos ekonomikos e, sparčiai besivystančiame sektorė. Toliau produktų saugos klausimai išlieka mūsų darbo atvarkės prie svarbiausių klausimų ir produktų saugos direktyvą taryboje siekiame toliau pažangos ir aš raginu e, pasinaudoti savo politiniais kontaktais valstybėse narėse siekiant išeiti iš aklavėtės. Mes taip pat stipriname e, egzistuojančias produktų apsaugos taisyklės per RAPEX skubios perspėjimo, skubaus perspėjimo sistemą. Mm, tai darome ir Mes norime pritaikyti rinkos stebėseną prie šio laikinio pasaulio iššūkių. Ir suinteresuotosios šalis tai atsakė pozityviai. 2015 metais 60 procentai pavojingų produktų, apie kuriuos buvo pranešta per ES skubaus perspėjimo sistemą, jie yra kilę iš Kinijos. Kitą savaitę aš keliausiu į Kiniją kur stengiuosi sustiprinti bendradarbiavimą su Kinijos institucijomis produktų saugos rytyje. Dalis mano vizito bus susijusi su trišaliu vartotojų e, apsaugos viršūnių susitikimu kartu su Amerikos ir Kinijos e, šalimis. Stengsime išspręsti problemas, diskutuoti apie jas siekiant užtikrinti produktų saugo internetu. Gerbiami europarlamentarai, laukiu tolesnių diskusijų, noriu išgirsti jūsų nuomonę apie šias temas, kurios susijusios su vartotojų teisėmis. Ačiū uždėmesi. Mes e, steiksim žodį kiekvienam koordinatoriui ir vicepirmininkams. Pirmiausia, paskui išklausysim kitų narių. Andrė Švab pirmiausia. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiama komisijos narė, labai ačiū už skirtingų teisės aktų, kuriuos jūs jau pradėjote renkti pristatymą. Taip pat e, papasakojote, kokie jūsų ateities planai. Kaip žinote, vidaus rinkos komitetas didelė dalimi laikosi nuomonės, kad uh, refit nusipelno prioritetų būti. Mes laikomės uh, uh, E, nuomonės, kad e, kalbant apie e, skaitmeninių, analoginių technologijų lyginimą reikėtų to vengti, mes turėtumėm rasti atskiras reglamentavimo sistemas ir kai tik pradam kalbėti apie refit pasiūlymą, suprantam, kad jis labai svarbus. Aš žiūriuosi, kad jūs paminėjot, kad jis greitai bus pateiktas. Antras dalykas. Europos nemokumo įstatymas, kurį rengia jūs atitinkamas generalinis direktoratas, bus nepaprastai svarbus ES vidaus rinkai. Mes e, kalbėjome apie valstybių narių turimas galimybės, gana sunku įvertinti realią padėtį. Suprantame, kad e, kai reikia įvertinti turto vertę ir nustatyti reikalingą užstato dydį, tai nėra e, paprasta. Dažnai mažos vidutinės įmonės patenka nepatogią padėtį, bankai nenori teikti paskolų, nes jos nežino, ar e, mažos ir vidutinės įmonės turtas gali būti pakankamai garantuotas. Taip susidaro bloga padėtis visai eiliai mažų ir vidutinių įmonių valstybėse narėse ir nemokumo įstatymas visoje ES bus labai svarbus žingsnis į priekį. Aš norėčiau sužinoti ir negalėtumėt atsakydama į klausimus apie tai šiek tiek papasakoti. Evelyn Gephardt. Ačiū. Pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Dėkui už paaiškinimus, kuriuos jūs mums šiandien e, pateikėte. Aš pati vis tik tai dar nelabai suprantu, kas vyksta. Gerai, kad refit bus pritaikytas, gerai, kad e, e, padėties vertinimas bus atliktas. Stengiamės e, sukurti ES sistemoje nuoseklumą, e, stengiamės e, supaprastinti esamą būklę. Visą tai yra gerai, bet aš nelabai suprantu, kokia bus pasirinkta Europos komisijos procedūra pagal dabar pasirinktą darbo metodą padėtis susidarytų visiškai kitokia. Kit skirtingi pasiūlymai yra teikiami internetiniam e, reikalam, kiti e, visai kitokie. Įprastiniai priekybai e, vienaip reglamentuosime skaitmenį rinką, kitaip analogiją. Man atrodo, kad iškyla rimtas pavojus E, daiktų internete, nei vartotojai, nei įmonės galiausiai nebežinos, kuriuo teisės aktu vadovautis, kuris teisės aktas reglamentuoja vienokias ar kitokias aplinkybės. Iškyla labai didelė grėsmė, kad apskritai nebebus nuoseklumo. Jūs e, ką tik pateikėte kreipimas į parlamentą, paprašėte, kad būtų peržiūrėti šie teisės aktų pasiūlymai kaip vienas paketas. Žinote, mes ketiname tą padaryti, tačiau aš tikrai nesuprantu, kodėl jūs pasirinkote tokį požiūrį. E, galvoju apie tai, ką jūs mums šiandien pati papasakojote. Dar vienas dalykas. Pažvelgus į pasiūlymus, ypač dėl skaitmeninio turinio, suprantame, kad vartotojams svarbiausia e, užtikrinti geresnę duomenų apsaugą. Apie tai turėtų būti kalbama skaitmeninio turinio pasiūlyme. Tačiau išlieka labai daug spragų šiame pasiūlyme. Pavyzdžiui, e, trečias straipsnio pirmojo daly. Ten yra kalbama apie tolesnius duomenis. Kas tai yra? Apie kokius duomenis mes čia kalbame? Kas čia tiksliai turime galvoje? Viskas taip nekonkretu, kad negalime leisti tokių miglotų formuluočių teisės akto tekste. Diskutuoti dar dėl daug ko galima, išlieka labai daug abejotinų dalykų ir taip aš prieinu prie savo paskutinio klausimo. Refit, tas e, naujas teisės aktas, bus labai gerai. Tačiau kokius pasiūlymus jūs dabar svarstote e, tam, kad 16 metų antrame pusmetyje jie būtų priimti? Mes norėtume nors apytiksliai žinoti, kas mūsų laukia pačioje artimiausioje parlamento darbo ateityje. Ačiū. Dalton. Daniel Dalton. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiamą komisijos narę. Aš turiu įsispėti, kad turėsiu paminutės išbėgti. Turiu kalbėtis su neapsisprendusių Britanijos rinkėjų grupe. Tris plataus pabudžio pastebėjimus išsakysiu. Visų pirma, dėl dalymosi ekonomikos. Tai yra nepaprastai svarbu vartotojams Europos komisija prieš porą savaičių sakė, kad dalymusi ekonomikos firmų uždraudimas turėtų būti tik tai e, paskutinis e, neišvengiamas e, sprendimas, kai daugiau nieko negalima padaryti. Visai nesiniai Vokietija Uber uždraudė. Tai kaip Europos komisija reaguos į tokius įvykius? Kaip tai yra tam tikra prasme iššūkis jūsų gairėms? Ir kitas dalykas, ką jūs galvojate, kokios uh, priemonės turėtų valstybės imtis, kai jokios kitos galimybės nebeveikia. Dėl skaitmeninio turinio. Skaitmeninėme pasaulyje e, tai suteikia naujų įgalėjimų pasa, e, vartotojams. Ir čia mes kalbam apie duomenų privatumo užsaugojimą, konfidencialumo išsaugojimą. E, tai, kas dabar yra siūloma, e, pakenks mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumą, tai pakenks uh, E, Europos vartotojams. Problema ta, kad e, daug žmonių nesinaudoja Facebook'u, nes jie nepasitikė duomenų apsaugą. Bet vis tik, kiek aš suprantu, jis yra, Facebook'o puslapis yra e, labai populiarus tarp ES piliečių. Na ir trečias pastebėjimas dėl sekos. Kodėl skaitmeninio sutarčių pasiūlymai yra teikiami prieš refit ir prieš vartotojų, teisės, vartotojų teisų direktyvas peržiūrą? žinojome, kas mūsų laukia. Jeigu galvojam parengti naują reglamentą, tai mes turime žinoti, kokie e, teisės aktai seks tą reglamentą, ko mes galime toliau tikėtis. Dita Šaron, ačiū ponė pirmininkė, ačiū gerbiamą komisijos narę, e, kad e, pristatėte jūsų darbo planus. Aš labai džiaugiuosi, kad tiek daug dėmesio skiriate skaitmeniniai darbo atvarkiai Tikiuosi, kad e, šioje srityje galėsite pasiekti rezultatų, nes, kaip aš kartais sakau, vakar e, per vėlus terminas būtų. Porą tik klausimų norėčiau pateikti ir aš papildysiu anksčiau kalbėjusius apie refit. Mes turime eiti į priekį labai greitai, kad galėtumėm kuo greičiau uh, sutvarkyti skaitmeninius dosijai. O antrasis Klausimas ar komentaras yra dėl vartotojo apsaugos reglamento. Jūs apie jį kalbėjote. Norėčiau sužinoti, kaip jūs planuojate e, praktiškai tai gyventi. Taip, viena vertus mes visi žinome, kad yra taupomi ištekliai ir stengiamasi mažiau koordinuoti veiksmus dėl vartotojų apsaugos. Tarsi tai būtų ir naudinga. Bet aš norėčiau sužinoti, kiek vartotojai turės laukti, kol ES sugebės sukurti visai sąjungai bendrą mechanizmą. Taip mes galėsime išvengti e, per daug sudėtingų procesų. Na ir paskutinis pasivėjimas ir klausimas dėl platformų. Man buvo labai įdomu E, klausyti tai, ką jūs sakėte apie platformų komunikavimą. Taip pat tarp eilučių buvo galima paskaityti, kad elektroninės priekybos direktyva iš esmės nebus pakeista. Tuo pat metu mane pasiekė gandai iš Europos komisijos, kad jūs ketinate renkti pasiūlymą, kuris reglamentuotų verslo įmonių tarpusavio santykius per sudarčių teisę. Aš norėčiau iš jūsų sužinoti, Galbūt ne jūs iš tiesų viena gali tai atsakyti, gal kiti komisijos nariai apie tai galėtų daugiau papasakoti. Ar tie gandai yra pagristi ar nepagristi, ar galite juos patvirtinti arba paneigti. Ačiū. Thank you. Julia Reda. Dėkui. Julia Reda. Dėkui pirmininkė, ačiū komisijos nariai. Parlamentas Maregės gana aiškiai yra pasakęs, kad e, norime išvengti, kad e, internetinės ir neinternetinės priekybos taisyklės nesiskirtų. Tad e, mums reikia matyti, kad pasiūlymas dėl skaitminio turinio būtų sparčiai svarstomas. Matome, kad yra keltas skirtingų pasiūlymų, bet turime užtikrinti nuoseklumą tarp jų kyla klausimas, ar komisija ketina pateikti daugiau gairių dėl to, kaip pasiūlymas dėl e, skaitinio turinio saveikaus su bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Nes e, iš tikrųjų, e, kai asmens duomenimis keičiamasi, teikiant tam tikras paslaukas, iškyla labai daug problemų dėl šio požiūrio. Reikalas tas, kad tie duomenys nėra nuosavybė, o duomenų apsauga yra pagrindinė teisė. Tad kaip galėtume šiame pasiūlyme išvengti e, to, kad vartotojai nepatektų į nesažningą padėtį, kad e, jų e, pagrindinėmis teisėmis nebūtų prekiaujama, mainant jas į jų Ehm, paslaugas, į paslaugas jiems. Ehm, kai kalbame apie apčiuopiamas prekes, e, tie dalykai jau yra išspręsti ir čia taip pat mums reikia esminių e, duomenų apsaugos ir vartotojų apsaugos nuostatų. Greta to norėčiau e, iškelti vienanarės bendrovės klausimą dar iki Panamos dokumentų nutekinimo. Apie tai buvo kalbama, po to pasigirdo nemažai kritikos dėl e, tokių bendrovių, e, kad e, jos gali pakengti e, verslo skaidrumui ir parlamente e, šio dokumento svarstymas įstrigo. Kaip komisija ketina šią problemą spręsti? Dėkui, e, kitos frakcijos nenori kalbėti. Sveiksiu žodį taip pat komiteto vicepirmininkams. E, prieš turdama galimybę atsakyti, bet e, dabar pati noriu paklausti. Mm, įmonės visose sektoriuose vis labiau, e, vis plačiau naudoja algoritminės technologijas pirždamos vartotojams produktus. Jos naudojasi vadinamaisiais didžiaisiais duomenimis. Tai e, suteikia vartotojams galimybę geriau pastebėti tikslinius produktus, tačiau iškyla ir daug etinių ir privatumo problemų ryšium su tuo. Vienas iš rinkėjų man pastaruoju metu štai ką man sakė, e, kaip Google sužinojo, kad aš susižadėjau anksčiau, negu kad e, aš pasakiau net savo tėvams. Taip pat e, girdėjau apie bandymus pasinaudojant viešaisiais duomenimis e, ir tam tikrais algoritmais e, išsiaiškinti, kurie iš pabėgėlių, Graikijos pabėgėlių stovyklose gali būti teroristais. Tad aš norėčiau ir paklausti, kaip tie jūsų pasiūlymai atitinka bendrai e, duomenų apsaugos reglamentą ir bendrasias vartotojų apsaugos taisyklės. Ana Marija. E, Koratsa Bilt. Noriu padėkoti komisijos nariai už jos pasisakymą. E, aš nerimauju dėl vaikų, e, kaip ir dėl vartotojų. Ir labai svarbu užtikrinti vaikų apsaugą internete. Mes ką tik pakeitėme nuostatas dėl tėvų priežiūros filtrų naudojimų. Jūs paminėjote apie kai kurios dalykus, tokius kaip e, profiliavimas e, internete. Tai yra labai svarbu. E, vaikai labai daug laiko praleidžia internete, todėl man tai išlieka vienu iš prioritetų. Kolegas taip pat kalbėjo apie vartotojų apsaugą iš vienos pusės, kai jie perka internete, iš kitos pusės, kai ne internete. Tai absurdas. E, bet juk internetas yra priemonė, tai būdas parduoti, bet tai nieko nekeičia santykių tarp pirkėjo ir pardavėjo ir e, būtinybės ginti vartotoją. Aš manau, kad mūsų tikslas turėtų būti pilnas e, vartotojo apsaugos nuostatų tiek internete, tiek ne internete suderinimas. Ir norėčiau sužinoti refit procese, kaip tai atsispindi. Toliau kitas klausimas dėl geoblokavimo pasiūlymo. Jis yra geras, mm, bet jis daugiau sustelkia į prievalę parduoti. E, VMI ir mažesniems įmonėms e, čia keliami mažesni reikalavimai, bet kaip e, tai naudinga vartotojams, kai kalbama tik tai apie prievalę e, parduoti, bet ne apie pristatymą e, tų prekių. Na ir kai kalbama apie naujoviškas skaitmeninės paslaugas, mes tikrai turėtume nepersistengti e, reguliuodami ES mastu. Euh, ačiū pirmininkė, ačiū gerbiamą komisijos narę, panas Rošvor kalba. E, nenoriu kartoti to, ką sakė kolegos dėl refit, manau, kad visi dėl to sutinkame. E, aš norėčiau pateikti klausimą dėl jūsų pasisakymo pabaigos. Jūs kalbėjote apie pavojingus produktus, kurie patenka į ES ir minėjote Kiniją. E, patvirtinote, kad kitą savaitę važiuosite į Kiniją. Visai neseniai mes gavome rezultatus apie produktus, kurie 2015 metais ES e, atkreipė dėmesį. 2000 produktų buvo paskelbti kaip pavojingi, ne tik tai žaislai, įvairiausių produktų ten buvo. Vis tik tai aš e, iš jūsų pasisakymo jau supratau, kad jūs e, gana griežtai pabrėžėte, kad trūksta pažangos, reikia išbristi iš aklavėtės. Vienas dalykas, kurį aš norėčiau dabar išskirti. Minėjote, kad Europos parlamento nariai e, dirbtų savo valstybėse aktyviau. Jūs taip sakėte. Aš e, priešingai norėčiau pasakyti, Europos Sąjunga turėtų būti stipresnė. Valstybės narės jau ir tai pakankamai daug daro. Ką tik mano kolegė Marija kalbėjo apie Google. Kai valstybės narės e, pradeda e, E, tik judinti Google, Google'as pradeda šaipytis. Kai Europos Sąjunga, Europos komisija e, pradeda nagrėti Google bylas, Google'as užsičiaupia. Tas pats ir su Kinija. Kinija teikia pavojingus produktus į rinką, bet e, valstybės narės, kurių rinka nėra didelė, nieko daug negali padaryti. Bet jeigu ES su 500 milijonų vartotojų pradės sakyti Kinijai, kad per daug pavojingų produktų iš jūsų šalies ateina, tai Kinija turės imtis kažkokiu tai priemonių. Norėčiau dar šitą pasakyti dėl pavojingų produktų. Tai nėra kažkoks tai specifinis klausimas. E, jis yra susijęs su kitais dalykais. Pavyzdžiui, pardavimai internetu elektroninė priekyba. E, pavojingi produktai tokiu būdu gali būti platinami dar daugiau e, negu per parduotuvės. Kitas dalykas - dalymosi ekonomika. Tai irgi dalykas, kuris yra susijęs su pavojingų produktų plėtimu, nes e, dalymosi ekonomikoje dirba ne tik profesionalai, produktai, kurie netenkina keliamų reikalavimų saugai, kartais gali būti tai parduodami. Kaip jau buvo pasakyta, mes turime suprasti, kad vartotojai, ypač jeigu, pavyzdžiui, tas vartotojas yra neįgalus, turi gauti tik tai saugius produktus. E, negalima leisti, kad ne garantuotus produktus būtų galima įsigyti lengviau negu saugius patikrintus. Aš norėčiau pateikti klausimą dėl jūsų kelionės kitą savaitę į Kiniją. Ko reikalausite iš Kinijos? Ką jūs jiems pasakysite? Ko Europa iš jų nebenori? Kaip jūs Kinijai pasakysit? E, Europos komisijos kolegija turėtų e, pasinaudoti savo įgaliojimu, reikalauti iš Kinijos, kad kažkas būtų pakeista šio požiūriu. Nikola, would you like to ask question? Nikola dar norėtų paklausti. Dėkui. E, labai trumpai išgirdom įdomių minčių Noriu tik tai priminti, kad e, visas e, dokumentų paketas e, dėl skaitinės rinkos funkcionuos tik tada, jeigu prisiminsime vartotojus. Jeigu norime, kad būtų investuojama į elektroninę prekybą, reikia pasitikėjimo jeigu vartotojai pirks aukštos vertės prekes, jei tai pasitikėjimas bus didesnis, tai reikš, kad e, rizikingumas yra mažesnis e, ir e, aukštas vartotojų apsaugos lygis reikš, kad mes galime pilnai išnaudoti vieningos skaitinės rinkos teikiamus privalumus. E, reglamentas dėl vartotojų apsaugos šia prasme e, bus galimybė per griežtas taisyklės užtikrinti vartotojų apsaugą ir e, leis plėtoti skaitinę ekonomiką, elektroninę prekybą. Na ir pagaliau yra dar vienas dalykas, kur e, komisija negali išlikti neutrali. Eina kalba apie e, rinkos stebėsiną ir e, gaminių saugą. Komisija prieš pradėdama galvoti apie standartus šioje srityje visų pirma turėtų susitelkti į rimto kompromiso paieškas tarp nuomonių, kurių laikosi Europos parlamentas ir Europos komisija. Suteiksiu žodį dabar komisijos nariai e, atsakyti į klausimus, o paskui suteiksiu kitiems penkiems norintiems paklausti žodį. Thank you. So, what, Commissioner, why don't you take Dėkui. Gal per kelias minutės pabandytumėte atsakyti į užduotus klausimus, o po to steiksim žodį kitiems. Dėkuoju už klausimus ir už jūsų nuomonės į mums bendrai rūpimus dalykus. Pirmiausia, dėl pagrindinės problemos, kuri pasikartoja keliuose pasisakymuose internetinė, neinternetinė prekyba ir refit procesas. E, gal atsirado šiokios tokios sumaišties, e, aš tikrai to nesiekiau. Kalbėdami apie vartotojų apsaugą, tai labai rimti dalykai, todėl pasinaudosiu progą išaiškinamą, ką turiu galvoje mes norime apriepti e, tik e, e, noras e, direktyvoje kalbėti tik tai apie internetinę priekybą buvo gana sunkus sprendimas, paaiškinau ir pereitą kartą priežastis. E, mes pasirinkome e, tikslinį, e, vien tik tai internetinės priekybos taisyklių derinimą. Tam yra istorinės priežastys, jos e, e, e, aiškiai demonstravo, kad siekiant suderinti ne internetinė prekyba būtų labai labai sudėtingas klausimas. Taigi mes matome tą bendrąją erdvę valstybių narių civilinio teisingumo suvokimo erdvę ir e, vartotojų apsaugos rytyje e, labai atidžiai stebima, ką veikia Europos Sąjunga. Ir tiesą sakant, e, galime įsivaizduoti, kad prasideda darbas prie Europinio civilinės teisės kodekso, civilinio kodekso. E, mano tikslas e, užduotis buvo labai aiški - parengti taisyklės e, internetiniai prekybai. Aš tą ir padariau. Tačiau aš nuo pat pradžių aiškiai sakiau, kad tas susiskirstimas tarp taisyklių internetiniai ir neinternetiniai prekybai nėra idealus, kad tai gali kelti praktinių problemų ir kad mums reikia paspartinti refit procesą, pradant nuo pardavimų ir garantijų direktyvos, e, bet tam turime turėti duomenis, juos turėsime jau Liepos mėnesį ir tada galėsime apsispręsti dėl, e, dėl tikslinių e, taisyklių taip pat ir ne internetinės priekybos srityje ar reikėtų tų taisyklių ar ne. Taigi dabar spartiname darbą. E, pirmajame e, refit e, proceso etape aš minėjau, kad ten patenka šešios direktyvas ir visa tai be jokios abejonės turės pridėtinę vertę įgyvendinant vartotojų teisų reglamentą. Bet turime pažvelgti į tai iš viršaus, taip sakant, kad matytume bendrą, bendrą vaizdą. E, kaip minėjau, e, informaciją turėsime Liepos mėnesį ir galbūt e, rugsėjo mėnesį jau galėsiu Jums pateikti konsoliduotą ataskaitą, ar įmanoma to siekti, ar galima. Tada pasižiūrėsime į tuos duomenys ir e, tas išvadas panaudoti, rengiant pasiūlymą dėl skaitmeninių sutarčių, e, kuris jau yra ant stalo. Gausime informaciją, gausime duomenis e, ir pažiūrėsime, ar galėsime siekti tokio pačio suderinimo, harmonizavimo ir prekybai ne internetu. Jeigu pamatysime, kad tai yra įmanoma ir įmanoma, įgyvendinama, tai e, grįšime ir e, pasvartysime su jumis apie galimybę e, papildyti šią direktyvą taisyklėmis taip pat ir prekybai ne internetu. Aš jaučiu tam tikrą skubos e, poreikį jūsų pasisakymuose, taip pat ir komisijoje mes tą jaučiame, todėl tuos duomenys norime gauti kuo galima greičiau. Taigi ir toliau dirbsime su e, skaitminio turinio ir apčiopiamų prekių e, dokumentais, bet kai tik tai atliksime pirmąjį e, pirmąjį darbą grįšime atgal pas jūs su savo požiūriu į tolesnius veiksmus. E, pabandysiu taip pat e, pakalbėti apie tai, nes apie tai buvo klausta, kiek toli mes pasistumėjome e, refit procese. E, ten patenka šešios direktyvos, tai nesažiningų komersinių praktikų dokumentų direktyva, pardavimų ir garantijų direktyva, e, nesažininkų sutarčių direktyva, klaidinančias reklamas direktyva ir direktyva dėl sustabdymo ar nutraukimo. E, parlamento narė e, tarsi girdėjo gandus, kad renksime pasiūlymą dėl direktyvos reglamentuojančios e, verslo tarpusavio e, sutartinius įsipareigojimus. Tiesą sakant, aš e, truputį kitokius gandus girdėjau, kai kurie komisijos nariai dabar kaip tik yra užsakę studijas toje srityje, bet negaliu pasakyti, prie ko tai prives. Grįžime prie to vėliau. Kol kas mes susitelkime į santykius tarp verslo ir vartotojų. Nemokumo problemos dabar e, susitelkime į e, nemokumą VMI srityje, e, čia kapitalo rinkų sąjungos kontekste svarstame buvo minėta, kad daug, pernelyg daug žmonių e, pateko į e, nepalankių paskolų spastus. E, Ta problema reikia spręsti, ją reikia spręsti įvairiuose valstybėse narėse, vadinasi, reikia europinio sprendimo. Iš tikrųjų, nemokumas dažnai lemia visiškai realias tragedijas žmonėms. E, kai kalbame apie įmonių nemokumą, tai mes e, e, dirbame pasiremdami kapitalų rinkų direktyvos kontekstu ir ieškome būdų suteikti verslininkams, kurie pakliuvo į finansinę bėdą, suteikti antrą galimybę, taigi eina kalba apie pertvarkymą, apie gaivinimą. E, tai yra labai svarbu, e, svarbu padaryti. Vadiname e, šį pasiūlymą nemokumo e, pasiūlymu, kai kalbama ne tik apie tarp valstybinius santykius, bet ir nemokumo valstybėse narėse ir ketiname nustatyti tokių bazinių elementarių principų e, rinkinį, e, kai kalbam tiek apie, apie verslo nemokumą ir apie asmeninį nemokumą. E, aš verčiau kalbėčiau ne apie nemokumą, bet apie tvarę ves, verslininkystę. E, E, aš manau, toks požiūris Europoje būtų tinkamesnis, galbūt JAV daugiau, taip sakant, akcentuoja žlugimo elementą, o mes, man labiau norėtųsi pozityvą. E, akcentuoti, mes žinome, kad kiekvieną dieną ES bankrutuoja keletą šimtų įmonių. Toliau domenų apsauga, e, Žinome, kad internetinėje prekyboje vartotojai e, kartais moka savo, atsilygina savo duomenimis. Tai e, irgi priklauso mano kūruojamai sričiai, tad e, aš stengiuosi išlaikyti taisyklių nuoseklumą, reglamentuoti duomenų naudojimą pagal skaitinio turinio direktyvą, kad tai atitiktų ir duomenų apsaugos reglamentą. E, kuris įsigalios 2018 e, metų e, gegužės 18. Kitaip tai sakant, reglamentas įsigalios greičiau negu mūsų naujosios taisyklės. Ką čia galima pasakyti? E, Prieimus duomenų apsaugos reglamentą darbas nesibaigia, jis tik prasideda, nes reikia nuveikti tris dalykus - sukurti vieningą vieningą procesą ir, ir požiūrį ES iš visų domino apsaugos institucijų požiūrio taško, nes reikia nustatyti tam tikras galės, vadinasi, reikia parengti bendras gairės. E, Na, o žvelgiant iš vartuotojo požiūrio taško yra labai svarbu štai, kas kitais metais e, informuosime masyvę informacinę kampaniją vartotojams, kad jie suprastų, kokias teisės e, jie Europoje turi, kad galėtų patys ginti savo privatumą. Nes nėra e, šimtaprocentinio dabartinių e, patikimų teisės aktų e, tai rizikai sumažinti. Tokia rizika egzistuoja internete, socialinėje žiniasklaidoje ir vartotojai turi žinoti, ką jie patys turi padaryti. Taigi bus labai intensyvi kampanija, kaip aš minėjau. Mes norime tiek teisės aktuose, kaip e, duomenų apsaugos reglamente, tiek ir vartotojų e, apsaugos teisės aktuose, reglamentuojančiose internetinę prekybą. E, pabrėžti vieną dalyką - žmonės turi būti savo duomenų savininkais, jie turi suprasti, kas tie duomenys yra. Ir e, mūsų pasiūlymuose tame tarpe dėl skaitmeninių sutarčių uh, E, vartotojai turi suvokti, kas atsitiks su jų duomenimis, kai jie jais atsilygina už paslaugas, kas atsitinka, jeigu dėl kažkokios priežasties ta paslauga e, sustabdoma, jie turi mm, įsivaizduoti, kas atsitiks su tais jų duomenimis, kurie buvo panaudoti kaip atlygis. Komisarė tikrai yra labai daug, daug įvairiausių klausimų girdime jūsų pasisakymą, bet yra labai labai daug e, detalių. Jūs sakote, kad duomenys naudojami kaip atlygis, bet ką tai iš tikrųjų reiškia, ką turi vartotojas praktiškai daryti. E, atrodo, kad tai, ką jūs sakote, yra labai gerai, bet e, iš įmonių mes girdime, kad jūsų pasiūlymai e, nėra praktiški, praktiškai mm, įgyvendinami ir kad tai taip pat netitinka bendrojo domino apsaugos reglamento nuostatų. Taigi turime vartotojus, kurie e, naudojasi skaitmeninę ekonomiką, bet mes turime turėti ir teisės e, aktus, kurie tinkamai apsaugotų jų, jų teisės. Na, e, šiame pasiūlyme aš nesu tikra, ar, ar e, tie duomenys turėtų būti sugražinami, ar tiesiog toliau nebenaudojami komerciniais tikslais. Bet teisės galima bus įgyventi, kada jeigu mes suteiksime tas teisės žmonėms. Taigi situacija iš tikrųjų yra sudėtinga, iš tikrųjų domino apsaugos institucijoms bus nelengva įgyvendinti teisės aktus šioje, šiuose konkrečiuose situacijose ir srityse tais atvejais, kai už skaitmeninį turinį atsilyginama duomenimis. E, mane šokiravo informacija apie tai, kaip dažnai tai e, atsitinka, kai e, už video žaidimus, pavyzdžiui, 85 procentais atveju atsilyginama privačiais duomenimis. Todėl iš tikrųjų labai savalaikis sprendimas suformuluoti tas taisyklės, kurios nustatytų atitinkamas apsaugas, e, saugiklius, siekiant apsaugoti tokius duomenys. Dėl algoritmų panaudojimo mes e, palaikome kontaktą e, su internetinių paslaugų teikėjais, kurie galbūt nėra susiję su konkurencingumo reikalais, bet uh, su e, internetiniu saugumu ir aš visada reikalauju, kad tie algoritmai nebūtų naudojami. Kai asmuo ieško ir suranda, e, pavyzdžiui, e, pasisakymus, kurie kursto neapykantą, tai tokie pranešimai jam vėl ir vėl neturi būti siuntinėjami. Taigi tai yra aktualu saugumo srityje, e, bet tuos dalykus turi spręsti internetinių paslaugų tiekėjai, tai jų rankose ir mes diskutuojame taip pat su vartotojų apsaugos srities internetinėmis platformomis kaip sustabdyti juos, kad algoritmai negalėtų būti naudojami komerciniais tikslais. Šito aš nežinau. Mes čia stiprios pozicijos prieš tokią praktiką nesame suformulavę. Sformulavę. Tai labai sudėtingas rytis ir mes turėsime toliau tęsti diskusijas apie tai, kiek toli šiame reglamentavime žengti Pone Kratsabilt jau minėjo, kad neturime persistengti e, reglamentavime, turime įvertinti riziką ir tada jau taikyti e, tinkamas priemonės, e, proporcingas priemonės. Bet be abejo, šie teisės aktai bus mūsų tolesnių diskusijų objektas. Dėl Dėl dalymosi ekonomikos iš tikrųjų yra problemų e, naudojantis tomis paslaugomis, kurios yra tiesą sakant vartotojų, vartotojams teikiamos paslaugos. E, nepamanėme, kad čia reikia atskiro įstatymo, teisės akto, todėl mes ir pabandėme parengti gairias, e, numatančias, kaip reikėtų elgtis e, susidūrus su nesažiningos prekybos atvejais. Dėl e, vienanarių bendrovių, vadinamųjų SUP, ponė Reida klausė apie tai. po, po darybų dėl šio pasiūlymo nelabai daug kas ir liko. Aš sakyčiau, kad 21-ame 21 amžiuje Europos Sąjungoje turėtų būti lengviau įsteigti bendrovę internetu, tai turėtų būti pigiau ir jūs žinote, kad tas vienanarės bendrovės pasiūlymas e, siūlo nustatyti vieno euro įstatinį kapitalą. E, aš e, savo gyvenime, pradėdama verslą, turėjau sumokėti 100 tūkstančių Čekijos kronų. Ir e, asmeniui susidūrusiems su sunkumais tai tikrai buvo didelė, didelė problema Taigi, mes e, norėjome suteikti šansą žmonėms, kurie nori užsimti verslu. E, e, pasiūlyme yra pakankamai dideli, stiprus saugikliai, daromas nuoromas į teisės aktus, kurių tikslas yra apsaugoti darbuotojus. E, yra nuostatos, e, kurios e, visuomeniai leidžia sužinoti, kas yra tikrasis e, naudos gavėjas. Tai susiję su pinigų plovimo teisės aktais. Ir visa tai yra dalykai, kuriuos aš stengsiuosi toliau stumti į priekį. Dėl Kinijos. Iš tikrųjų, aš vykstu į Kiniją šeštadienį, pirmadienį prasidės dėrybos. E, neina kalba vien tik tai apie ES rinką, e, ne tik tai ES e, turi griežtai pasisakyti apie nesaugius produktus. Eina kalba taip pat apie JAV rinką su rinkos e, reguliavimo e, vadovybę, aš palaikiau labai gerus, e, gerus santykius ir mes drauge kalbėsime apie produktus, gaminius, kurie eksportuojami į Europos ir į JAV rinkas. Aš kalbėsiuosi su ten esančios agentūros vadovais ir tikiuosi, kad pasieksime geresnių rezultatų. Iš tiesų, nuo 60 iki 62 procentų visų e, pavojingų gaminių, kuriuos aptinka RAPEX, e, yra importuojama iš Kinijos. E, e sausio mėnesį tas procentas buvo nukritęs iki 50 procentų, bet aš manau, kad tai buvo susijęs su prieš tai buvusiu kalėdiniu apsipirkimo laikotarpiu. tarpiu. Taigi tikimės apčiuopam rezultatų mūsų santykiuose su Kinija, tikrai apie tai jūs informuosiu. Tai gal dabar leisime paklausti keliems likusiems norintiems ir pirmiausia Marija Grapinį. Sar, mulțumesc în primul rând, Vicky, că ne dai ocazia să discutăm. Ačiū, gerbimo pirmininkė, ačiū už galimybę padiskutuoti su komisijos narė. Atidžiai klausiausi jūsų pranešimo, gerbėjo komisarė, klausiausi ir klausimų, kurios patiekė kolegos. Tris konkrečius dalykus norėčiau paminėti. Visų pirma, norėčiau žinoti, ar jūs ir e, juridinius asmenius, ne tik fizinius asmenis apimate. Pavyzdžiui, mažos ir nes įmonės jos taip pat yra vartotojos, nes perka žaliavas, energijos, elektros energiją, naudojasi bankų paslaugomis ir taip toliau. Ir dažnai susiduria su vyriais sunkumais, su neteisėta, nesažininka komercinė praktika, apie tai jūs kalbėjote, kai konkuruoja su tarptautinėmis įnomis ir taip toliau. Taigi, ar juridinius asmenys jūs taip pat e, traktuojate kaip vartotojus? Kokie jūsų ketinimai, ką jūs galvojate padaryti, siekiant sumažinti tą spaudimą, kurias patiria tos mažos virinės įmonės? Toliau kalbėjote apie vartotojų apsaugos e, harmonizavimą. Ar jums atrodo normalu, kad priekybininkai, automobilių prekiautojai Europos rinkoje Aš jums šį klausimą keliu, nes dažnai kalbuosi su piliečiais, su verslininkais. Ir Serbijoje dalyvavau susitikime tarp valstybinėje, kur fizinis asmuo nusipirko automobilį iš rytų Europos ir dažnai kelia tokį klausimą. Kodėl ant e, automobilių numerio viskas angliškai yra nurodyta, kodėl ne tos automobilio dokumentuose anglų kalba, o ne toje šalyje, kuris registruojamas yra surašyta. Žinoma, egzistuoja instrukcijos perkant daiktą tos valstybės kalba, kur perkama. Tai šiuo atveju tai buvo angliškai, bet jeigu kalbam apie harmonizuotą vartotojų apsaugą, reikėtų suderinti, reikėtų tas instrukcijas, kurios yra susijusios su produktais, kad jos būtų įvairiomis kalbomis ir net. Toliau dėl Kinijos. Kai kalbama apie e, prastos kokybės, nesaugius produktus ir kova su Kinijos produkcija yra vykdoma. Gal reikėtų tiesiog nesleisti tokius nekokybiškus produktus ES e, rinką. Didžioji dalis europiečių, europinių juridinių įmonių perka tas prekes. Kokios yra priemonės kovojant su padirbtomis prekėmis, neoriginaliomis prekėmis, e, prastos kokybės prekėmis? Kokios yra e, kontrolės priemonės naudojamoms toms prekėms, kurios eksportuojamos iš Kinijos? Ačiū. Komisijos narė atsakys. Dėkui. Vėliau atsakys. Pone Borzan, komisijos narys iš dalies jau atsakėte mano klausimą. Du pasiūlymai dėl internetinės prekybos ir neinternetinės prekybos dėl skaitmeninių prekių ir materialių prekių. Šiuo metu mes diskutuojame, kaip būtų geriau užtikrinti vartotojų apsaugą, vartotojų duomenų apsaugą. Visgi neturime e, e, e, jokio supratimo, kaip refit kokį poveikį turės. Tie du pasiūlymai yra gana painus, jie klaidina vartotoje, nes yra tam tikrų kitokių prekių. Pavyzdžiui, yra materialinių prekių su tam tikra e, skaitmeninė, skaitmeninė papildoma dalimi ir sunku juos įterpti tuos du pasiūlymus. Kaip refit paveiks vartotojų apsaugos teisės aktus ir kaip Europos komisija ketina užtikrinti nuoseklumą dėl tų dviejų pasiūlymų, kurie yra susijęs su refit užduotimi. Štefanės, pana Štefanės, ačiū pinkė. Komisijos narė paminėjo mažas ir ties įmonės yra pasiūlymas dėl standartizavimo, supaprastinimo, dėl vienanarių įmonių, kai žmonės nori įkurti, įsteigti įmonę. Ar jūs planuojate taip pat parengti ir kitas supaprastinimo priemonės kito pobūdžio įmonėms, ne vien vienanariams įmonėms? Kokie yra jūsų planai įmonių teisės srityje? Ačiū. Olga Senalo, kalbėsiu čekų kalba. Gerbiamo komisijos narė, mano klausimas susijęs su pasiūlymu, kurios, kurio laukiame jau gana ilgai. Tai yra vartotojo apsaugos direktyva. Tai vienas svarbiausių pasiūlymų, kalbant apie bendrą skaitmeninę rinką ir jos strategiją. Labai svarbu, jog mes nesutelktume dėmesį vien į internetinę sritį. Yra įdomi idėja dėl bendrų priemonių pasangos lygių tuomet, kai yra plataus pobūdžio pažeidimai e, vartotojų apsaugos teisės aktų. Bet ar yra kažkokia riba nustatyta, nuo kurios komisija jau gali pradėti savo tyrimus, kai yra pagristas įtarimas, jog yra pažeidimai dvi, dvi, dviejose trečdaliuose valstybių narių tai daugiau nei trys ketvirčiai gyventojų apima. Čia mes kalbame ne apie minimumą 21 valstybės narės. Man įdomu, ar jūs žinote, kiek yra atvejų e, vartotojų teisės apsaugos pažeidimų. Praėjusį mėnesį mūsų komitetas balsavo dėl bandamųjų projektų 2017 metais Vienas iš jų buvo mano pasiūlymas stiprinti tą valstybinį bendradarbiavimą e, e, viešųjų institucijų regioninių lygių. Tai galėtų būti veiksminga priemonė, kovojant su tarpvalstybiniais pažeidimais e, vartotojų apsaugos teisės rytyje. Reikėtų apimti ir tam tikrus konkrečius regionus. Tai galėtų būti uh, tai galėtų gerai papildyti jūsų pasiūlymą dėl bendrų priemonių ES lygių. Ar jūs pritartumėt tokiam mano pasiūlymui? Ačiū. And the last one is Licia Kansari. Thank you. Paskutinė kalbėtoja Licia Kansari. Ačiū. Daug klausimų iškelta ir aš norėčiau tęsti tai, ką pasakė mūsų pirmininkė apie algoritmus. Man susidaro įspūdis, kad jūs visą tai perkeliate į informacinių technologijų sritį. Mano manimo, algoritmai yra labai svarbus mūsų visuomenėje ir politikoje. Mes turime apie tai kalbėti, kad žmonės žinotų, apie ką eina kalba. Ar komisija galėtų pritarti imko pasiūlymui, kad algoritmai būtų įtraukti bandomosius projektus. Bandomajame projekte mes galėtume įvertinti, kokius klausimus reikėtų spręsti politinių lygių, kad žmonės, gyventojai žinotų, žinotų, kada yra informacija naudojamasi, kada ne, kada naudojamasi jų asmenys duomenys, kada ne. Tai visi klausimai. Aš tik primenu, kad prieš du su pusę metų komisija mane, kad nereikia vartotojų apsaugos priemonių. Dėl juridinių asmenų jau atsakiau anksčiau. Verslas verslui modelyje mes atliekame keletą tyrimų ir paliesime tai ir refit užduoti vykdydami pagrindinis dalykas vartotojų apsaugos politikoje yra silpniausių jų apsauga. Tai yra santykiai tarp mažų ir vidutinių įmonių ir didžiųjų įmonių, tarptautinių įmonių, kai pozicijos tikrai yra labai nevienodos. Visada yra ta silpnesnė pusė, kuriai reikia didesnės apsaugos. Tai jau yra atspindėta pirminiuose teisės aktuose, bet mes norėtume dar giliau analizuoti tai ir apimti taip pat ir naujai atsirandančias problemas susijusias su skaitmeninė sritimi. Jau anksčiau sakiau, kad, kad mes kol kas nieko nesiūlome dėl juridinių asmenių. Kalbame tik apie modelį verslas verslui. Dėl vartotojo apsaugos konkrečiais atvejais. Aš visiškai pritariu, kad teikti instrukcijas tik anglų kalba ir jokia kita kalba, kad čia sukūrėme informavimo asimetriją, tai nėra toleruotinas dalykas. Norėčiau, kad pateiktumėt konkrečių pavyzdžių, nes tai yra e, nacionalinės teisės saugos institucijų kompetencija. Jeigu tai vyksta masiškai, tai tuomet galėtum imtis veiksmų ir platesnių mastų. Būčiau dėkinga, jeigu pateiktumėt konkrečių atvejų pavyzdžių. Kaip refit palies duomenų apsaugą? Pone Borzan uždavė šį klausimą. Kaip minėjau, mes esame atsakingi ir už vartotojų apsaugos politiką, ir už domenų apsaugą. Viskas, ką darysime pagal refit, ar tai bus tiesies kuros pasiūlymai, tai turi būti nuoseklu ir dėrėti su domenų apsaugos taisyklėmis. Atitinkamas e, generalinis direktoratas dirba to klausimu bandysime nustatyti nuoseklumą, užtikrinti nuoseklumą tarp kelių generalinių direktoratų ir jų veiklos. Jeigu rastumėt kokiu nors, jeigu pateiktumėt kokiu nors konkrečių problemų dėl domenų apsaugos, prašau man apie tai pranešti, nes tikrai būtų didelė nesėkmė, jeigu mes nesugebėtume taikyti duomenų apsaugos taisyklės kitose sritise. Pone Štefan apie įmonių teisę paklausė. Taip, šiuo metu mes dirbame prie domenų rinkinio skirto įmonių teisės skaitmeninimui. Kol kas dar tai neįgavo kažkokio konkretaus pavydalo, dar tik atliekame tyrimus. Ekspertų grupė mums patarė įvesti bent bent dešimt pakeitimų įmonių teisėje susijusių su skaitmeninimu. Bet visą tai, žinoma, apima ir rizikos padidėjimą. Pagal vienanarių įmonių direktyvą mes tai nagrinėjame. Mes pateiksime pasiūlymą, tikiuosi kitais metais skirsime daugiau dėmesio įmonių teisėm, teisiai ir e, ryšiui su skaitmeninimu. Bet čia jau kitas dalykas. Pone Ford, taip aš žinau. Algoritmai nėra susijęs su neapykanta kurstančiomis kalbomis. Aš tik pasimdau tokiu pavyzdžiu. Saugumo sritis, jai skiriamas didžiulis prioritetas Ir čia mes bandome dialogą užmėgsti su informacinių technologijų įmonėmis, nes reikia skubiai spręsti tas problemas. Mes užmėsgime dialogą su IT įmonėmis ir jeigu norime naujus teisės aktus įvesti, tai procesas tikrai bus ilgas. O dėl algoritmų, jeigu jais pažeidžiamos duomenų apsaugos taisyklės, tuomet reikėtų imtis veiksmų arba kai yra klaidinanti praktika arba nesažininga praktika naudojama. Turime toliau dirbti tą linkme. Pone Signalova, ar pakanka to? 75 procentai gyventojų turi apimti ir tai jau įgaliotų komisiją imtis koordinuotų veiksmų pagal mūsų statistiką keturis kartus per metus tai nutinka, kai tokie pažeidimai apima labai plačią ES teritoriją. Jeigu mažesnių mastų tai vyksta, tai kalbant apie vienanarės įmonės e, reglamentą turime imtis veiksmų, turime sutelkti pajėgą su valstybėmis narimis ir veikti. Manau viskas, ačiū už klausimus. Jeigu jūs sužinotumėte, ką nors, arba, pažiūrėjau, jeigu jaučiatės, kad neatsakiau į jūsų kai kurios klausimus, praneškite, mes raštu vėliau pateiksime atsakymus. Dėkuoju. We... Baigiame rytinę komiteto posėdžio dalį, susitiksime trečią valandą. Ačiū.